rūpinasi šiais klausimais ir džiaugiuosi, kad galiu dabar perduoti žodį peticijų komiteto pirmininkiai, kuri ir pirmininkų suėgos pirmininkė yra. Ir jie tikrai 50 straipsnio dėrybas labai analizuos, e, aktyviai dirbs čia nuo Europos parlamento. Taigi žodį suteikiu Cecilijai Vikstrom. Labai ačiū kolegos, ponios ir ponai. Peticijų komitetas, e, kuriam aš pirmininkauju, gavo labai daug peticijų pastaraisiais mėnesiais. Žmonės, kurie baiminasi dėl savo smulkaus verslo, žmonės, kurie negali ieškoti darbo ar gauti naujos paskolos būstui, žmonės, kurie bijosi būti atskirti nuo savo šeimų arba kurie netgi bijosi palikti, išvykti iš Junktinės karalystės atostogoms, kad jiems nekiltų problemų dėl vizų ar grįžimo. Taigi tie žmonės nerimauja ir yra išsigandę dėl savo ateities. Brexito sprendimas sukūrė tam tikrą neiškumą milijonams žmonių. Ir todėl piliečių nerimas dėl ateities turi būti mūsų svarbiausias prioritetas, o klausimai susijęs su piliečių teisėmis turi būti išspręstos pirmiausia, prieš darantis dėl bet ko kito. Viena iš teisių su kuria susijusi Brexitas, yra teisė į peticiją. Ši teisė yra prieinama bet kuriam ES piliečiui ar bet kokiam juridiniam ar fiziniam asmeniui, kuris e, gyvena ar yra užregistravęs savo buveinę valstybėje narėje. Būtent per šią teisę piliečiai gali dalyvauti demokratinėme gyvenime. Tai atsispindi ir Europos parlamento vaidmenyje ir jo prerogatyvoje reaguoti į piliečių nuogastavimus. Tai prisideda ne tik prie reprezentatyvios demokratijos stiprinimo ir vykdymo, bet taip pat ir sustiprina patį, pačio parlaments vaidmenį piliečių akise. Jungtinės karalystės peticijos 2016 metais sudarė 6 procentus visų gautų peticijų tais metais. Anksčiau tas e, skaičius būdavo paprastai nuo 5 iki 6 procentų. Dabar e, skaičius padidėjo iki 10,5 procentų. Dėl to, kad padidėjo peticijų skaičius atsistų atskirų individualių žmonių, e, jaunimo, vidutinio amžiaus, pagyvenusių žmonių, žmonių kaip jūs, kaip ir aš, kuriems nerima kelia Brexit procesas. 2017 metais gavome papildomai dar 22 peticijas jau iki dabar iš 137 iš viso gautų peticijų dėl Brexit proceso. Šios peticijos e, atspindi didžiulį piliečių nerimą dėl ES ir galimai Junktinės karalystės darybinių pozicijų. Peticijos kalba apie įvairius dalykus. Pirmiausia, apie ES piliečių teisės, apie ES pilietybės praradimą arba galimybę išlaikyti ES pilietybę tų žmonių, kurie nori ją išlaikyti. Antra, ES pilietybės apsauga ir atitinkamos teisės, pavyzdžiui, teisės į laisvą judėjimą, galimybę dalyvauti darbo rinkoje, e, teisė būti e, būti ES teisės subjektų, darbuotojų teisų ir taip toliau. Trečia, prašymai mm, gauti ES pilietybę piliečių gyvenančių trečiose šalise. Be to mes negalime leisti, kad e, Junktinės karalystės išstojimas suskaldytų šeimas. Šeimas, kurios jau egzistuoja Europos judėjimo laisvės dėka. Taip pat turime atminti, kad kiekvienas pilietis nepriklausomai nuo jo nacionalinės pilietybės, taip pat turi Euro, Europos pilietybę, kuri pagrista laisvė, humanizmu ir savo dvasia tai sudaro esminę Europos tapatybės e, esmę. Keldami piliečius į pirmą vietą mes norime išsaugoti iš, iš, iš, iš tą vertę ateityje, kai nekaralystė ir Europa nebepriklausys vienai šeimai. Manau, kad šis, šie klausimai padės atsakyti į peticijų autorių keliamus klausimus ir piliečių keliamus klausimus, kadangi 3 milijonai piliečių iš kitų valstybių narių gyvena šiuo metu Junktinėje karalystėje o 1,2 milijono Junktinės karalystės piliečių gyvena kitose ES valstybės narėse. Tai nėra partinės politikos klausimais ar politinės strategijos klausimas. Tai yra klausimas, kuris yra susijęs su realiais žmonėmis. Kalba apie bazinės žmogaus e, vertybės, apie padarumą, apie tai, kad žmo, su žmonėmis reikia elgtis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Vien tik tai iškeldami į priekį piliečius, jų interesus, mes galiausiai pasieksime sąžiningo rezultato pabaigoje. Kaip ir kolega, aš noriu pasveikinti visus susirinkusius šios klausimus ir tikiuosi išgirsti įdomią diskusiją. Na, o dabar perdodu žodį kitai pirmininkai, ponai Renate Weber kuri yra užimtumo komiteto vicepirmininkė. Prašom. Ačiū, Cecilija. Gerai, pirmininkai, svečiai, kolegos ir dalyviai. Šiandien aš atstovauju čia užimtumo komiteto pirmininką šiame klausime, kuris yra labai svarbus ir iš užimtumo perspektyvos. Aš esu įstikinusi, kad kai kalbame apie breksito pasiekmes, tai niekas nerima, nekelia nerimo daugiau negu piliečių, kurie mokosi, dirba, gyvena ar apsilanko Junktinėje karalystėje interesai. Ir tų Britų interes, piliečių interesai, kurie gyvena 27 valstybės narėse. Kasdien iš tiesų gaunu klausimų iš Rumunijos piliečių, kurie mokosi ir dirba Junktinėje karalystėje dėl to, kas atsitiks su jais e, Junktinė karalystė išstojus iš ES Esu įstikinusi, kad kiti kolegos atsakinėja į panašius klausimus, kuriuos užduoda jų piliečiai. Šiandien, kai pilietis e, apsigyvena ar dirba laikinai, mokosi ir atostogauja kitose valstybės narėse, yra tam tikrų sąsajų tarp e, saugumo sistemų, nacionalinių valstybių, kad piliečiai galėtų pasinaudoti įvairiausiamis teisėmis dėl lygos, tėvystės, vaik, motinystės, šeiminių klausimų ar nedarbo. Tai yra kertinis akmuo užtikrinantis piliečių judumą ir teisės. Ir tai yra Europos projekto esmė. Ir šią prasme Brexitas turės poveikį kasdieniam milijonų, kasdieniam milijonų piliečių gyvenimui. Pateiksiu keletą skaičių. Daugiau kaip 21 milijonas turistų iš ES 27 valstybių narių apsilanko Jungtinėje karalystėje kasmet. 27 e, e, kitų valstybių narių pasienio darbuotojai dirba Junktinėje karalystėje. Šimtai komandiruotų darbuotojų. 125 tūkstančiai studentų iš kitų valstybių narių mokosi Junktinėje karalystėje. 120 tūkstančių asmenų iš 27 valstybių narių ieško darbo Junktinėje karalystėje. ir visiems šiems piliečiams ir, ir į pensiją išėjusiems piliečiams, kurie gyvena Junktinėje karalystėje, Brexitas turės įtakos. Ir tai, kaip bus e, traktuojamos jų teisės, gali turėti įtakos jų gyvenimui. Ir žinoma, mes turime nepamiršti, kad netiesioginis poveikis jų šeimų narių gyvenimui Junktinėje karalystėje ir ES narėse. Jie susiduria su didžiuliais iššūkiais kaip ir mes pirmą kartą patirime tokią sudėtingą situaciją. Todėl aš manau, kad darybų sėkmė priklausys ir nuo pasitikėjimo, kurį valstybės narės suteiks ES darybininkams. Šiuo metu valstybės narės turi būti solidarios, neturi imtis avantūrų, pradėdamas dvišalės darybas o pasikliauti Europos institucijų pajėgumu apsaugoti ES piliečius. Ir e, aš dabar e, tikrai e, su, ne, su nekantrumu lauksiu ekspertų nuomonę. Ačiū Renate. Toliau Konstitucinių reikalų komitetas taip pat suvaidins svarbų vaidmenį šiuose darybose. Ir Danutė Hübner yra šio komiteto pirmininkė, ji pateiks tam tikrų žalinių pastabų. Like to, to my... Ačiū. Kaip ir Klaudijo ir kiti kolegos, norėčiau padėkoti už tai, kad surinkto šios diskusijos. Labai svarbu, kad Europos, kiek, e, Europos parlamento komitetai kiek įmanoma glaudžiau bendradarbiautų, kai yra sprendžiami klausimai susijęs su Brexit. Ir taip pat sprendžiant tokius klausimus kaip ES piliečių teisės, taigi tikrai esu be galo dėkinga kolegoms iš trijų uh, komitetų už tai, kad atvėrėte duris ir konstitucinių reikalų komitetui. Europos parlamentas dalyvaus pritarimo procedūroje. Per pastaruosius metus mes surengėme daug diskusijų, klausimų apie ES piliečių teisės. Praėjusią savaitę Europos teisingumo teismo e, buvęs teisėjas, buvęs generalinis prokuroras taip pat išsakė savo nuomonę. Taigi tikrai džiaugiuosi, kad dabar galime aptarti su Brexit susijusius iššūkius. Šis e, klausimas yra ypatingas, nes pasisakys ir piliečių atstovai, o piliečiai būtent labiausiai ir nukentės. Tai piliečių dalyvavimas yra pati didžiausia e, šio e, susitikimo vertė. Papasakosiu, kaip viską vertiname iš AFKO komiteto pusės. Asmens teisų apsauga pagal ES teisės aktus yra labai svarbus elementas. Mes vadovaujamės pagrindiniais e, steigiamaisiais ES principais. Taigi, ES piliečių teisų apsauga Brexit procese yra be galo e, e, svarbus dalykas. Mes pateiksime atsaką dėrybų metu E, šį iššūkį ir tai paveiks milijonų ES piliečių gyvenimus. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes irgi turėtumėm pagalvoti apie ES konstitucinę santvarką ateityje ir apie e, ES pilietybę. Mes turime rasti tinkamus atsakus į iškiausius iššūkius. Aš žinau, kad viskas bus nelengva. Gifer Hofstadt apie tai pakalbės plačiau. Mes susidūrėme su labai jautriais, taip pat ir teisinė prasme, klausimais, kurie anksčiau nebuvo iškilę. Ir dėl to darybų metu mes turime e, siekti E, e, rasti abipusiškumo principų pagristą sprendimą, norint apsaugoti ES piliečių teisės Junktinėje karalystėje ir Junktinės karalystės piliečius ES po Junktinės karalystės pasitraukimo. Ir nuo abiejų e, dėrybų šalių priklausys gebėjimas susitarti. Mūsų nuomonė, nuo pat pradžių labai svarbu apibriežti, E, koks yra konstitucinis ir teisinis pagrindas, e, kuriuo remdamiesi mes turime spręsti iškilusius klausimus. Taip pat turime užtikrinti, kad e, politinis dėrybų procesas vyktų sklandžiai, tinkamai iš teisinės pusės. Manau, kad tai Europos parlamentui irgi labai svarbu. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, E, kokią darybinę maržą turime darėdamėsi dėl piliečių teisių ir naudodami 50 straipsnį. Reikėtų taip pat pagalvoti ir apie e, galimus minimalius reikalavimus dėl apsaugos, dėl apsauginių nuostatų turinio. Ir taip pat reikėtų pagalvoti, ar ta abipusiškumo e, principų pagrista sistema būtų praktiškai įgyventinama, kaip tai atsilieptų ir santykiams ateityje. Taigi dar yra tikrai daug klausimų, apie kuriuos reikėtų pamastyti. Baigdama, noriu pabrėžti štai ką. Mūsų rasti sprendimai palies milijonų gyventojų gyvenimus. Iš to išmoksime daug. Tai mums pravers E, toliau galvojant apie ES pilietybę, asmenų apsaugą, tikrai mūsų laukia labai sudėtingos užduotis. Ir mūsų pasiekti rezultatai turės istorinę reikšmę. Labai ačiū. Dėkoju. Gifer Hofstadt nuo pat pradžių sakė, kad piliečių teisės bus įtrauktos į pirmą dėrybinį skyrių. Tai yra vienas iš prioritetinių klausimų. Tai aš dabar norėčiau suteikti žodį Heifer Hofstadt, kuris yra Europos parlamento vyriausias dėrybininkas Brexit klausimais. Ačiū. Labai džiaugiuosi galėdamas čia dalyvauti. Džiaugiuosi, kad trys komitetai apjungė jėgas ir suorganizavo šį viešą klausimą apie ES piliečių teisės Junktinėje karalystėje ir Junktinės karalystės piliečių teisės ES. Aš norėčiau paminėti ne vieną, o tris skirtingus scenarius. E, visų pirma, ES piliečiai Junktinėje karalystėje, jie jaus Junktinės karalystės pasitraukimo pasiekmes toliau, Junktinės karalystės piliečiai ES, bet yra ir trečioji kategorija, tai yra Junktinės karalystės piliečiai Junktinėje karalystėje, kurie ir toliau norės išlaikyti ryšius su ES. Taigi aš čia kalbėčiau ne apie vieną, ne apie dvi, bet apie tris piliečių kategorijas. ES piliečiai jung... ir Junktinės karalystės piliečiai, kurie vienaip ar kitaip bus paliesti Brexit. Jeigu aš sakau paliesti, tai jie bus kažkaip iš tikrųjų paliesti. Jie gali tapti e, e, sprendimo dėl Brexit aukomis galėčiau šį žodį įdėti ir į kabutes. Tas netikrumas atsirado maždaug prieš metus ir tas netikrumas yra jaučiamas. Palaikant bet kokius ryšius su Junktinės karalystės piliečiais, ar tais, kurie gyvena žemynę, ar Junktinė karalystėje, ar Junktinės karalystės piliečiams, kurie prieš savo valią uh, praras ES pilietybę. Aš asmeniškai esu gavęs 6-7 tūkstančius laiškų ir elektroninių laiškų iš atskirų žmonių, jungtinės karalystės piliečių, ES piliečių, kurie aprašo savo asmeninę padėtę. Tai nėra kažkoks, kažkokie tai tipiniai laiškai, kurie pradedami uh, siuntinėti, kai kas nors atsitinka ir visi tos laiškus tiesiog kopijuoja, toliau persiuntinė. Ne, visi tie laiškai yra individualūs. Jie apima puslapį, du puslapius, penkis puslapius ir tose laiškose aprašoma asmeninė padėtis. Ir daugelį e, tų laiškų rašoma, aš nežinau, ką man daryti, nežinau, kokia, koks mano statusas, kokios mano teisės. Ar aš tiesą girdžiu iš e, e, radijo, iš televizijos? Junktinė karalystė ir ES skleidžiama e, skirtinga informacija. Cecilija minėjo, kad Europos parlamente buvo gauta daugiau kaip šimtas peticijų. Viena iš tų peticijų yra susijusių su ryšiais tarp ES ir Junktinės karalystės piliečių. Ar įmanoma bus tuos ryšius išlaikyti? Peticiją pasirašė daugiau kaip 300 tūkstančių asmenų. Aš kalbu ne vien tik tais apie tai, kad daug žmonių susirūpinę. Tokių žmonių yra labai daug ir e, e, kiekvieno žmogaus padėtis e, skirtinga. Žmonės išsigandę, pasimetę, nežino, kas vyksta. Mes kalbame apie 3 milijonus ES piliečių, kurie gyvena Junktinė karalystė, apie 1,2 milijono Britų, kurie gyvena ES. Ir jie, daugelis iš jų jaučiasi labai neužtikrintai. Galiu Jums pasakyti, kad daugelis iš tų žmonių persikelia gyventi kitur. Uh, vedami e, pačių geriausių ketinimų prieš daugelį metų. Jiems jų naujoji šalis tapo naujaisiais namais. Tai mes turime pagalvoti ir apie ES piliečius ir Junktinės karalystės piliečius. Turime užtikrinti, kad jie ir toliau galėtų naudoti savo teisėmis visą likusią savo gyvenimą. Europos parlamento rezoliucijoje apie tai irgi kalbame. Taryba taip pat yra parengusi apie tai gairias. Ir dabar netrukus perėsiu prie trečio elemento, tai yra dėrybinių gairių. Jos bus patvirtintos bendrų reikalų taryboje gegužės 22 dieną. Kalbant apie visas e, tris institucijas, visus pozicijų dokumentus, gairias, įvairiausias direktyvas, viso šios, šiose dokumentuose teigiama, kad pats svarbiausias dalykas yra ES ir e, Junktinės karalystės piliečių interesai. Nuo pat pradžių, kaip žinote, mes varstame ir rezoliuciją. Ji buvo pateikta tą pačią dieną, kai Junktinės karalystės vyriausybė nusprendė aktyvuoti 50 straipsnį. Kaip žinia, rezoliucija buvo patvirtinta balandžio 5 dieną. E, e, didelę balsų daugumą. Piliečių teisų klausimas. Turės būti svarstamas, mes tikrai tikimės sėkmingų rezultatų, gerų rezultatų. Ir nuo tų e, rezultatų priklausys, ar Europos parlamentas galės pritarti uh, pasitraukimo susitarimui. Apie tai rašoma ir rezoliucijoje. Mes niekada neduosime savo pritarimo, jeigu e, piliečių teisių abiejose pusėse klausimas nebus tinkamai, patenkinamai išspręstas. Ir tą patį pasakyčiau ir apie Europos tarybos gairias. Jos buvo patvirtintos balandžio 29 dieną, tai padarė per rekordinį laiką, per porą, porą minučių 27 e, valstybių ir vyriausybių vadovai. Ir galiu Jums pasakyti, kad bendrų reikalų taryba gegužės 22 dieną patvirtins darybinę direktyvą. Ir ten svarbiausias, ten kalbam apie tai, kad visų pirma reikės spręsti tokį klausimą kaip piliečių teisės. Tokia yra visų trijų ES institucijų pozicija. Taip pat galiu pasakyti, kad Europos parlamentas buvo įtrauktas į gairių rengimą. Mes taip pat dalyvavome rengiant dėrybinės direktyves vakar pirmininkų suėgos ir Brexit darybinės grupės vardu, taip pat ir vairių susijusių komitetų vardu, aš išsiunčiau nemažai papildomų pasiūlymų bendrųjų reikalų tarybai. Ir aš tikiuosi, kad į tos pasiūlymus bus atsižvelgta gegužės 22 dieną, kuomet bus tie klausimai sprendžiami. Netrukus plačiau papasakosiu, kokia dabartinė situacija, bet prieš tai noriu pasakyti štai ką. Yra būtina, kad Europos parlamentas nuveiktų du dalykus. Visų pirma, reikia parengti išsamesnę poziciją apie piliečių teisės. Ta turi padaryti trys komitetai. Nemanau, kad dabar yra būtina skubiai parengti dar vieną rezoliuciją, bet Yra reikalinga rezoliucija apie piliečių teisės. Tame darbe turėtų dalyvauti trys komitetai. Ir tą rezoliuciją mes turėtumėm panaudoti tinkamu metu, tuo metu, kai mums reikės daryti spaudimą komisijai, tarybai. Taryba beje, kaip ir mes, dabar analizuoja darybinį procesą. Aš manau, kad Mes rezoliucijoje galime pakartoti tai, kas jau yra gairėse, kas buvo kitoje rezoliucijoje, kas bus įtraukta į e, darybinę direktyvą, kurią e, tvirtins bendrų reikalų taryba. Bet ar tai duotų naudos? Europos parlamentas turi būti e, pasirengęs rezoliuciją tam, kad ją galėtų panaudoti politiškai pačiu parankiausių momentų. Tam, kad paskatintumėm susitarti dėl piliečių teisų. Ir kai bus svarstami būtent piliečių teisų klausimai, mes tuomet turime tą rezoliuciją pasinaudoti, turime tada ją išsitraukti iš kišenės. Mes tam turime būti pasirengę ir mes kartu galėsime nuspręsti, kada pradėti daryti didesnį spaudimą. Darybose, tam, kad mums pavyktų pasiekti susitarimą dėl piliečių teisų. Mano nuomonė, po birželio 8 dienos reikėtų pradėti darybas nuo piliečių teisų. Mes turime būti pasirengę kiek įmanoma greičiau e, per ateinančius mėnesius šį klausimą kelti. Tai gali užtrukti mėnesius, savaitės, bet kokiu atveju tai turėtų būti pirmas darybinės darbo atvarkės punktas - piliečių teisės. Aš manau, kad įmanoma susitarti dėl piliečių teisų ir tokį susitarimą paskelbti viešai. Aš labai gerai žinau, kad formaliai tas skyrius dėl piliečių teisių yra pasitraukimo e, skyrius susijęs su 50 straipsniu. Niekas mums netrukdo pradėti darytis nuo piliečių teisių, pasiekti sustarimą dėl piliečių teisių, paskelbti viešai tokį sustarimą dėl piliečių teisių, o paskui viską formalizuoti prastinę tvarką kaip pirmą pasitraukimo susitarimo darybinį skyrių. Aš manau ir tikiuosi, kad būtent nuo to mes galime pradėti ir kad būtent dėl to mes galime susitarti. Po birželio 8 dienos artimiausiais artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais mes jau galime dėl to dėrėti, susitarti ir viešai paskelbti rezultatą. Tam, kad būtų išsklaidytas tas neiškumas, kuris e, tvyro dabar dėl piliečių teisų. Na, o paskui viską būtų galima labiau formalizuoti. Ir įtraukti tą konkretų susitarimą. Kokios užduotis dar tenka Europos parlamentui ir jo komitetams? Mes turime įvertinti ne vien tik tais piliečių teisės ir kitus klausimus, kurie dar šiandien nėra įtrukti į darbo atvarkę, bet taip pat būtina, jog Europos parlamentas prisimtų savo atsakomybę nuspręsti, taip ar ne. Arba padaryta pakankama, pakankamai pažangos tam, kad būtų galima perėti nuo pirmojo dirbinio etapo prie antrojo. Kaip žinia, tarybos gairėse darybos yra padalintos į du etapus. Pirmas etapas tai yra pasitraukimo susitarimas, čia pradėsime nuo piliečių teisių. Na, o gairėse taip pat yra parašyta štai kas ir beje Europos parlamentas tam pritarė. Galime perėti į antrąjį etapą ir e, pradėti dėrėtis apie būsimus santykius tarp ES ir Junktinės karalystės tik tuomet, jeigu buvo pasiekta pakankamai pažangos pirmojo etapo metu. Aš manau, kad tai yra be galo svarbu. Prieš tarybai pateikiant savo vertinimą, ar buvo pasiekta pakankama pažanga, tą turėtų padaryti Europos parlamentas. ir atliekant tokį vertinimą yra būtina atsižvelgti į piliečių teisės. Tai turėtų būti pats pirmiausias elementas, kurį turėtumėm vertinti. Turėtumėm vertinti, kaip buvo išspręsta piliečių teisų problema, koks buvo rastas susitarimas. Jeigu mes kaip Europos parlamentas e, vertinsime, ar buvo padaryta pakankama pažanga ir galima perėti į antrą darybinę etapą. Visų pirma, turime įvertinti piliečių teisų padėtį. Pane Marais, ar galėčiau pakalbėti truputėlį apie dėrybas bendrųjų reikalų tarybą kiek už 22 dieną, ką nuspręs, kodėl tai yra labai svarbu, tos gairės. Turiu pasakyti, gairės yra tas bendras dalykas, mm, o dėrybų, tos kryptis, ką reiškia, tai yra ką ES pateiks, padės ant dėrybinio stalo. Kaip jau minėta, komitetai ir frakcijos žiūrėjo į dėrybų tas kryptis ir konkrečiai sureagavome mm, raštu, kurio kreipėmės į bendrųjų reikalų tarybą. Uh, Ir tos dėrybinės kryptis, kas reiškia, tai yra ten aiškiai pasakyta, ką mes norime apsaugoti. Čia yra pasakyta, kad mes norime, kad ne vien tik tai ekonomiškai aktyvus žmonės, bet ir neaktyvus, kurie dirbo dabar, dabar gyvena Junktinėje karalystėje, turi būti apsaugoti. Tai pirmas elementas. Uh, Toliau dėrybinėse tose kryptise taip pat pasakyta, kad norime apsaugoti tuos, kurie ten dirbo ar gyveno praeitie. Tai yra ne vien tie, kas dabar ten gyvena, bet ir tie, kurie ten gyveno praeitie. Trečias dalykas, mes kaip ES nurodome, kad tie, kas ten gyvens ar dirbs, bus gyvenę ir dirbę iki tos datos, to, to galutinio termino, irgi taip pat jų teisės turi būti apsaugotos. Tai yra ne kokia kitokia data turi būti, tai yra jų pasitraukimo diena. Yra visokių gandų iš Junktinės karalystės pusės, kad tai turėtų būti ta data, kuomet buvo pritaikytas tas straipsnis ir taip toliau, bet su tuo mes negalim sutikti. Tai yra galutinio pasitraukimo data. Ir paskutinis momentas tai yra tų įvairių kategorijų piliečių šeimų nariai. Tai jie irgi turi būti apsaugoti. Antras dalykas, kas dėrybinėse tose kryptise yra pasakyta, Tai yra kokios tos teisės, kurios turėtų būti apsaugotos, jos neapsiriboja vien tik tai teisė e, gyventi ten, turėti rezidento statusą, bet taip pat ir yra visas sąrašas, tai yra prieiga prie sveikatos apsaugos, prie švietimo, prie darbo rinkos. Na ir taip pat labai svarbu, e, kaip papildantis elementas, tai yra diplomų pripažinimas, sertifikatų pripažinimas, kvalifikacijų pripažinimas. Na, aš galėčiau kalbėti visą popietę, bet gal bus pernelyg nuobodu. Ir man atrodo, tai nėra šiandienos tikslas. Aš nekalbėsiu detaliai apie visas įvairias įmanomas situacijas, nes jų būtų milžiniškas skaičius. Ir ponas Panie prieš kelias dienas savo kalboje mm, Europos universiteto institutui Florencijai, kalbėdamas apie um, ES patį, pateikė įvairių praktinių pavyzdžių. Tai sąrašas buvo labai ilgas, aš tikrai mm, nesistengsiu visų jų apžvelgti, tačiau noriu pasakyti, kad akivaizdu, jog be to, kas turi būti apsaugotas ir kokios teisės turi būti apsaugotas, taip pat dar labai svarbu aptarti tai, kaip tai turėtų būti apsaugota, koks tai turi būti būdas, tai yra teisinė apsauga ir gyvenimo užtikrinimas. Tas irgi turi būti nuspręsta ir parlamento nuomonė gali būti paremta tik dviem dalykais - ES teise ir ES teisingumo teismo precedentų teise. Kita vertus, tai yra du dalykai. Ir galiausiai dėl es ekonominės erdvės visais paužiais Junktinė karalystė privalėtų laikytis praeities precedentų teisės. Uh, interpretuojant piliečių teises, kaip tai turėtų būti interpretuojama toliau Junktinėje karalystėje, kaip tai turėtų būti taikoma. Šiaip vėlgi noriu pakartoti mūsų nuomonė Europos Teisingumo teismo precedento teisė turi galioti. Na ir paskutinis elementas, ką norėjau paminėti, Junktinės karalystės piliečiai gyvenantis Junktinėje karalystėje. Mes siekiame abipusiškumo užtikrinimo Junktinės karalystės piliečiams kurie gyvena ar gyveno, dirba ar dirbo 27 ES valstybėse narėse. Mūsų požiūrių lygiai taip pat, tuo pat metu viskas turi būti irgi lygiai taip pat padaryta ir ponė Marajas mes nusiūsime bendrųjų reikalų tarybai taip pat tą pakeitimą, kad turi būti tas savofiškumo principas pritaikytas ir tai mūsų dėrybinėse tose kryptise irgi pasakyta, tai yra parlamento reikalavimas. Ir dar vieną papildomą elementą norėčiau pridurti, tai yra tų jungtinės karalystės piliečių situacija, kurie gyvena Junktinė karalystėje, bet iki šiol turi ES pilietybę ir nenori prarasti tų teisių, kurios yra sėtinos su jų ES pilietybė. Ir šis klausimas nėra paprastas, nes teisiškai kalbant, dabar jų turimų teisių garantavimas skamba kaip neįmanomas dalykas. Visuomet, aišku, yra galimybė, tai yra pakeisti sutartis, bet man atrodo, kad tas nėra toks didelis šio klausimo. Ką mes galėtume padaryti? Aišku, mes negalime natūraliai sukurti tokių specialių piliečių, es piliečių teisų, um, Junktinės karalystės piliečiams, nes juk um, ES pilietybė yra priklausoma nuo pilietybės ES valstybės narės, kurie, kurios piliečiai esi. Uh, kad galėtum turėti ES pilietybės teises, turi turėti ES valstybės narės pilietybę. 20 straipsnė būtų galima gal um, paž, kažką pasakyti, aš žiūriu dabar, Pana Klobert, ar galima būtų kažką padaryti, aš ir galvojant apie tie susitarimą, ar galbūt tokia galimybė jungtinės karalystės piliečiams, kurie prarado ES pilietybės teikiamas teises, kažkokias numatyti privilegijas, kažkokį specialų traktavimą. Aš nežinau, vadinkit kaip norit kažką tai tokio. Aišku, dėl to gali, su to gali būti sėtinos tam tikros e, teisės, pažiūrėjau, teisės gyventi, turėti rezidento statusą ar inicijuoti e, Europą Europos peticiją, peticijas teikti, e, turėti apsaugą, e, turėti galimybę dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, Europinėse rinkimuose. Aišku, gal tai būtų didelė svajonė, ne mano asmeninė tokia mm, svajonė, bet tokia būtų didelė svajonė, galbūt nacionalinis sąrašas galėtų būti sudarytas per artimiausius mėnesius ar metus. Man atrodo, vienas dalykas, ponia Moraisko, mes dar nepadarėme. Pasiremiant parlamento Brexito rezoliuciją 27 straipsnių, mes pasakėme, kad mes norime nagrinėti tokią galimybę. Ir mes pasiremiant e, koncepcijos dokumentu paprašėme mm, tarybos ir mm, komisarės Jūrovos pradėti analizuoti tuos dalykus ir pateikti mums atsakymą dėl tokių galimybių. Ar galima kažką padaryti, jei taip kaip tai būtų galima daryti, kiek plačiai tai būtų galima padaryti, kokia dalis pasiūlymo tai būtų tai to pasiūlymo, kurį mes teikiame atskiriems e, būtent Junktinės karalystės piliečiams, kurie dar nori išsaugoti tą ryšį su ES. Tai tas elementas yra labai svarbus visoje toje bendroje idėjoje dėl to viso skyriaus, to pirmo skyriaus, kurį mes turime aptarti su Junktinė karalystė. Aš atsiprašau, kad galbūt per nelik ilgai kalbėjau, daug ilgiau nei man buvo skirta laiko, tiesiog aš norėjau pristatyti, kokia yra dabartinė dėrybinio proceso situacija ir mm, e, kas yra toliau daroma ir tos visos dėrybinės kryptis, kas yra patvirtinta. Aš tikrai nu, šiek tiek piknaudžiavau jūsų kantrybę, ko, nes tokiu, tokios galimybės plenarinėje sesijoje niekada neturiu. Now... Ačiū. O dabar norėčiau šiltai pasveikinti mūsų kviestinius prelegentus ir peticijų pateikėjus kai kuriuos. Mm, tikiuosi, kad po jūsų pasisakymo, jeigu dar turėsime laiko, galėsime pateikti ir klausimą ir išgirsti atsakymą. Taigi visų pirma, turime galimybę išklausyti Nordanskoj, kuri yra 3 milijonų organizacijos iš mm, įkūrėjų, tai yra ES piliečių gyvenančių Junktinėje karalystėje organizacija. Pone Donskoj, prašom žodis jums. Ladies and gentlemen, members of the European Parliament and Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento uh, nariai, komisijos atstovai. Aš norėčiau mm, padėkoti Jums, kad 3 milijonų piliečių organizacijos vardu. Jūs, mes turime galimybę pristatyti situaciją tų 3 milijonų piliečių, kurie dabar gyvena Junktinėje karalystėje. Iš tikrųjų, nuo referendumo mes turime daug įvairios informacijos pagrįstos dokumentais, kad žmonės labai patiria didžiulio nerimo daug nuo referendumo. Yra labai daug es piliečių, kurie susiduria su kasdieniais sunkumais, kasdienėme gyvenime ir atsidarydami bankų sąskaitas, bandydami išsinomuoti uh, būstą, kai jų prašymą atmeta atmetami, kai jie net darbo kandidatūrų negali pateikti ir yra juos atmetamos diskriminuojant dėl pilietybės. Tai iš tikrųjų labai daug yra tokių įrodymų ir labai trūksta aiškumo ir garantijų dėl jų ateisiu, kas bus po 2019 balandžio. Yra konsensusas, kad e, tas bendras procesas registruojant es piliečius nėra tinkamas, problemų yra labai daug ir priešingai nei kitos valstybės, Junktinė karalystė nusprendė neregistruoti es piliečių. Ir todėl dabar turime tokią situaciją, kuomet sistema nebepaneša situacijos tiesiog plyšta per kraštus ir nebe, nebeįmanoma, kai šimtai tūkstančių žmonių kreipiasi į vidaus reikalų ministeriją ir, ir negauna jokių patikrinimų, jokių garantijų. Todėl mes ir turime tą 3, 3 milijonų organizaciją, kadangi buvo, gavome tiek žinučių elektroninių paštų, kad ne, neveikia ta, situacija, ta sistema, kad jie yra pernelik sudėtinga, netinkama. Ir uh, mes atlikome tyrimą apklausėme žmonės, kaip, at, kaip veikia ta sistema. Iš tikrųjų, tai yra unikali situacija Junktinėje karalystėje. Ir labai sudėtinga, aišku, ES piliečiams užsitikrinti savo teises Junktinėje karalystėje. Yra pasirodę žiniasklaida pranešimų, kad ponė Mei yra užsiminusi, jog ES piliečiai greičiausiai taps trečiųjų valstybių piliečiais praktiškai per naktį. Vis, visiškai pasikeisių statusas ir dėl to dar labiau žmonės nerimauja, kaip bus su jais pasielgta ant kortos padėta viskas, tai yra mūsų gyvenimo visos garantijos, tikrumas, tai yra kaip mūsų šeimos gyvens, kokios bus mūsų teisės dirbti, gauti sveikatos priežą šveitimą, kurti verslą ir taip toliau. Tai yra tos visos neatsiejamos teisės, kurios turėtų išplaukti iš um, e, rezidento teisės, kaip yra parašyti Junktinės karalystės lordų rūmų nes komiteto ataskaitoje dėl e, breksito įgytų teisių. Tos teisės, toms teisėms iškyla didžiulė garantija, e, rizika ir iš tikrųjų tai turi būti spręsta labai greitai, pačioje pradžioje breksito dėrybų. Mes nerimaujame, kad es piliečiai, kurie dabar gyvena Junktinėje karalystėje ir kurių statusas yra visiškai neiškus, dėl to, kad jie niekada neprašė nuolatinio rezidento statuso arba dėl to, kad iš jų nebuvo reikalaujama to padaryti pagal dėjimo laisvę arba jie netitinka kažkokių Junktinės karalystės taisyklių. Um, duomenys, jį taip interpretuoja ES teisės aktus, gali būti, kad jų statusas dar pablogės ir po, mm, gali būti taip, kad e, nepavykus Brexito dėryboms, nes karalystės imigracijos teisės aktai bus taikomi, tarsi tai mes būtumėm ne ekonominės erdvės piliečiais ir e, gali būti, kad tada ir kvalifikavimo visokie kriterijai bus kitokie, bus milžiniškos kainos. Ko mes norėtume? Mes norėtumėm, kad e, turėtum dėl dabartinių neatsiejamas piliečių teisų, kurios, piliečių, kurie gyvena jungtinėje karalystėje. Mes sveikiname Europos vadovų tarybos gairias dėl dėrybų. Labai svarbu pasakyti, kad, nėr, kad, ne, kad turi būti susitarta dėl viso paketo ir kai eina kalba apie sutarimą dėl piliečių teisų, reikia turi suvokti tas realius sunkumus, su kuriais žmonės susiduria bandydami susirasti darbą, tiesiog normaliai gyventi. Tai galimai dar dviejiems metais ir toliau į ateitį reikia galvoti. Atsižvelgiant į ypatingas aplinkybės, dėl kuriuose dabar 5 milijonai žmonių yra atsidūrę, uh, mes raginame visas dėrybinės e, pusės iš pat pradžių labai aiškiai teisiškai pareigojančiai susitarti, kai išsaugoti mūsų neatsiejamas e, teises ir tai turi būti dalis dėrybų pagal 50 straipsnį. Mes kreipiamės Europos parlamentą, kad jis priimtų atskirą rezoliuciją dėl e, šių piliečių teisių ir nustatytų pagrindinius principus ir gairias, kaip reikia išsaugoti šių piliečių teises. Atskiras susitarimas turėtų, būti, turėtų tikti moralinius argumentus pasakius, kad žmonių gyvenimas yra svarbiausias dalykas ir tai turėtų būti svarstama atskirai nuo visų kitų Brexit dėrybų e, elementų. Todėl Mes prašome, kad taryba pakeistų dėrybinės kryptis ir numatytų tokį lankstumą. Iš tikrųjų, mes nesame nei kažkokia tai dėrybinė korta, nei kažkokia tai prekia, dėl kurios gali būti dermasi. Mes susitikome su panu Barnie kovo pabaigoje, mes e, pateikėme tokią savoką, kad uh, Reikia garantuoti visas esamas teises. Taip pat mes susitikome su ponu Tajani prieš tris savaitės Londone ir mes labai tikimės, kad Europos parlamentas patvirtins atskirą rezoliuciją dėl piliečių teisų ir tokiu būdu bus galima rasti tokį susitarimą. Antras dalykas, dabar dėl mūsų teisų įtvirtinimo. Šis procesas yra nepaprastai sudėtingas, tiesiog kaip kafkos um, ir, ir, ir visas tas nenuoseklumas, dėl to, kaip yra vertinami visi reikala, reikalaujamų dokumentų pateikimo reik, reikalavimai įstatymai ir viskas tiek, kad didelis toks atmetimo procesas. Dėl to žmonės yra tiesiog neviltyje. Daugiau kaip 30 tūkstančių narių tai, tai yra iš, mūsų organizacijos tai yra išsakę mūsų internetinėme forume. Nuolatinis, nuolatinio rezidento statusas yra labai svarbus žingsnis įgyjant Britaniją metų pilietybę. Todėl mes norime, kad būtų nauja, su, su, naujas paprastas, supaprastintas, m, mm, sąžiningas, sklandus procesas kad mes galėtume įtvirtinti savo teises. Taip pat trečias dalykas, labai svarbu yra visapusiškas sveikatos drau, lygos draudimas. Junktinė karalys, karalystė nepripažįsta galimybės naudotis sveikatos priežiūros sistema e, ir e, Tai yra, diskri, tai yra diskriminavimas tūkstančių ES piliečių, ypač tų, kurie yra pačiose pažeidžiamiausiose grupėse. Tai yra asmenys, kurie e, gyvena Junktinėje karalystėje, buvo studentai ar, e, pavyzdžiui, nedirbo dėl to, kad e, prižiūrėjo vaikus ar, ar, ar kitus šeimos narius, ar yra pensininkai. Reik, mes surinkome daug įrodymų, kad tai yra egzistuojanti e, diskriminacija. Toliau minimalių pajamų riba. Junktinė karalystė e, interpretuoja tai, kas yra tikras veiksmingas užimtumas. Pavyzdžiui, žmonės, kurie turi tik tai nulinės valandos sutartis, kurie um, dirba nereguliariai dėl sveikatos, dėl negalios, dėl to, kad turi kažką prižiūrėti. Um, jie nebepatenka, jie nėra pripažįstami Junktinės karalystės. Ir, e, ir jie negali naudoti savo sutarties teisėmis pagal piliečių e, direktyvą dėl to, kad jie neturi minimalių pajamų. Tie, kas yra su negale, kas turi rimtų sveikatos problemų, taip pat yra, nepatenka į 2004 metų ES direktyvų taikymo sritį. Bet jeigu žmogus nepasirenka susirgti ar, ar būti neįgalus, tai e, jie ne, ir tokie žmonės negali užsitikrinti savo sutartinių teisų gyvenimo. Toliau piliečiai, kurie mm, dar tik tai įgyjas teises, kurie dar nėra pragyvenę penkerių metų, jie negalės prašyti nuo nuolatinio gyventojo statuso dėl to, kad nebus pakankamai ilgai išgyvenę Junktinėje karalystėje. Bet to tie žmonės, kurie buvo išvykę iš Junktinės karalystės ilgesnį laiką, pavyzdžiui, jeigu išvyksi dviej, daugiau kaip dviejams metams, net jeigu buvai, pavyzdžiui, gimęs Junktinėje karalystėje, galbūt net ir pragyvenai daugybę metų Junktinėje karalystėje, bet paskui turėjai išvažiuoti kažkur ar dėl darbo, ar dėl to, kad šeima reikėjo rūpintis viskas. Dabar jau aš to kreipiuosi. Pavyzdžiui, galimybė gauti išmokas susisėtina su gyvenimu ES valstybė narė. Pavyzdžiui, kuomet Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, ES piliečiai, tie, kurie gyvena Junktinėje karalystėje, um, bus traktuojami kaip ne ES piliečiai tų valstybių. Na, tų valstybių, kurios yra ES valstybės narės dėl um, išmokų. Pavyzdžiui, e, jeigu ES pilietis dabar gyventoje karalystėje ir nori įgyti um, kažkokį mokslinį laipsnį uh, nuotoliniu būdu kitoje uh, ES valstybėje, turės mokėti tos valstybės mokestį. Po, bre, uh, po breksito tas pats studentas bus laikomas nebe ES piliečių studentų ir turės mokėti gerokai didesnį mokestį. Uh, Aišku, kad tokie sunkumai yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Dabar, kas atsitinka su žmonėmis, iš tikrųjų, jie yra nebelaikomi teisėtais e, gyventojais, rezidentais dėl to, kad ir, ir dėl to jie nebegali pasinaudoti sutarčių nuteikiamos teisėmis. 30 procentų prašymų e, gauti tą statusą yra atmetami. Iš tikrųjų, tas žmonių situacija yra baisi, jie visiškoj panikoj. E, yra įvairių kategorijų žmonės, kuriuos paliečia čia tokie sudėtingi e, sunkumai. Mes pripažįstame, kad ES negali atsisakyti, aišku, savo mm, nuostatų, pagal kurias e, reikia penkerių metų teisėtų to mm, gyvenimo šalyje statuso, bet mes galvojame, kad reikėtų numatyti vis tik tai kažkokią tai manevro laisvę čia, kaip interpretuojant tos kriterijus, dėl tų, kurie Junktinėje karalystėje mm, gyvena, kad jie galėtų nuolatinio rezidento statusą gauti teisėtai iki breksito. Iš tikrųjų, reikia nepamiršti tų žmonių, kurie. Uh, uh, gyvena Junktinėje karalystėje, kad būtų jie identifikuoti, registruoti, taip kad būtų suteiktas nuolatinio rezidento statusas visiems, kas dabar turi teisę į tai, kad jie galėtų pradėti kaupti teises ir kad būtų išsaugota, išgarantuota tos teisės, kurios, kurias jie jau turi. Na ir galiausiai norėčiau pakviesti iš tikrųjų jūs nepamiršti mūsų, tai yra organizacijų, kurios atstovauja ES piliečių teisėms Junktinė karalystė, 3 milijonai. Mūsų organizacija, mes galvojame, kad tokios organizacijos pristato bent 5 milijonų ES piliečių situaciją ir mes norime užtikrinti jų ateitį. Pabaigai aš norėčiau tik pasakyti, kad Europos parlamentas ir komisija tikrai labai remia mūsų reikalą, mūsų siekį. Mes labai esame dėkingi europarlamentarams, kurie uh, labai nuoširdžiai pažvelgė į mūsų problemas. Ačiū uždėmesi. Mm. Labai ačiū, ačiū Jums už Jūsų darbą sudėtingomis sąlygomis. Ir kitas aktyvus žmogus, Britų advokatas Jan Dörfel, dirbantis su migracijos tautybės tinkamas teisės klausimais. Prašom Jums žodis. Labai ačiū, ponios ir ponai, arba parlamento nariai, ponia pirmininkė Morais. Noriu padėkoti Jums ypač lybę komitetui, užimtumo ir peticijų komitetams už galimybę šiandien čia kalbėti. Aš pusiau esu vokietis, pusiau britas ir bet kurią kalbą kalbu su akcentu. Man Europa nėra teorinė idėja ar priešas, kaip e, atrodo Terezai Mei, tai yra namai. Mano motina ir patėvis, mano motina yra Britė, tėvas ir potėvis, patėvis e, yra vokiečiai ir atvyko šiandien iš Frankfurto. Tai štai kas man yra Europa. Noriu pakalbėti apie tam tikrus e, Europos piliečių teisų situacijos tam tikrus aspektus Junktinėje karalystėje. Ką matote ekrane dabar e, jau buvo jau ką tik išsakyta. Ir aš kalbėsiu apie dilemą, ar prašyti Britų pilietybės ir kas atsitinka šeimų nariams, kurie nori dabar ar vėliau prisijungti. Na ir tai, ką aš kalbėsiu, bus susijęs su tuo esminiu klausimu, kurį iškėlė ponas Verhofštatas, apie tai, kodėl Europos teisingumo teismas jurisdikcija turi toliau tęstis Junktinėje karalystėje, nes šiuo metu Junktinėje karalystėje nevykdo ES teisės ir aš pateiksiu idėjų ir minčių, kaip jie ketina apriboti tą asmenų e, kategoriją, kuriems nu, taikys e, Europos piliečių teisės. Na, aš nekartosiu tai, kas prašyta dabar ekrane, Aišku, čia kalbam apie tai, kad esamos teisės būtų e, išliktų ir ateityje. Ir jeigu perėsime dabar prie kito puslapio, čia buvo minėta taip pat problemų, kad e, tos baisios anketos yra privalomas dabar, nu, kad gautum nuolatinę teisę gyventi, 80 puslapių E, anketą užpildyti, turi įrašyti nuo savo tiekimo, kiek kartų nebuvai Junktinėje karalystėje per 25 metus, pavyzdžiui, tai yra neįmanoma. Be to, e, vidaus reikalų ministerija labai restriktyviai visą tai traktuoja. E, tai kyla iš ketinimo, kad žmonėms užkirsti kelią atvykti, o ne įgalinti judėjimą. Tai yra toks ribojantis požiūris, kurį iškėlė taip pat ir Guardian laikraštis, kai asmuo negalėjo pateikti savo pas, paso, nes jį turėjo keliauti, e, pasinaudoti savo judėjimo laisvę ir jos prašymas dėl to buvo atmestas. Vėliau, vėliau jį gavo leidimą gyventi, kai kilo sujudimas žiniasklaidoje. Kitos problemos, kurių nevertina vidaus reikalų ministerija, pavyzdžiui, ar vaikai gyvena Junktinėje karalystėje, Europos piliečiams, gali jau iš tikrųjų būti Britų piliečiais. Ir buvo minėtas e, atvejais, kai buvo atsakyta išduoti e, leidimą gyventi. Taigi, tas varnelių dėliojimas neparodo, ar žmonės jau turi teisę kažkokias. Bet to kartais nepaprašoma papildomos informacijos ir prašymas yra atmetamas. Taigi žmonės turi apeliuoti, teikti prašymą iš naujo arba teikti apeliaciją, o laukimo terminas yra 36 savaitės vien dėl ES klausimų yra daug ilgesnis tas terminas kitais atvejais. Nes karalystės teismai e, dabar steigia, kad apeliacijos teisės e, šeimų nariai išplėstinės šeimos nariai iš tikrųjų net ir neturi. Pakalbės vėliau, kas tai yra, kokie tai yra šeimų nariai. Tai yra šeimų nariai, kurie nėra tiesiogiai saugomi e, laisvo judėjimo, judėjimo laisvės direktyvos. Toliau kitas puslapis. Problema, apie kurią noriu pakalbėti, yra tai, kad ES piliečiai, kurie įgyja Britanijos pilietybę, praranda ES teisės nepaisant, kad jų teisės pagal sutartį e, išlieka. Junktinės karalystės piliečiai, kurie naudosis savo teisės pagal sutartį, gali išlaikyti savo teisės. Dar vienas puslapis turėjo būti prieš tai. Ačiū. Taigi iki 2012 metų Junktinės karalystė ir pasangos piliečių e, traktavo kaip e, savo piliečiais. Po to buvo tokia Makarčio byla, labai nelemta byla, Britų e, pilietis, taip pat airių pilietis, pilietis nesinaudojo sutarties teisėmis. Europos teisingumo teisės teismas nustatė, kad negali naudotis ES teisėmis. Ką padarė Junktinė karalystė? Jie pasakė, kad ES piliečiai nebeturės ES teisių. Taigi, e, dabartiniai reglamentai reiškia, kad Europos e, ekonominės erdvės piliečiai, kurie nėra Britų piliečiai, neturi tų teisų. Ir dabar Piliečiai, kurie prašo leidimo gyventi, gal nesupranta, kad jų motina, kuri gyvena dabar Kolumbijoje, negalės atvykti, nes ji nebeturi teisų kaip e, e, priklausoma e, nuo savo šeimos narių pilietė. Taigi prarandamos ir šeimos narių teisės gyventi Klausimas dabar dėl šeimų išardymo. Sakykime, jūs esate e, prancūzų pilietė, turite Kolumbijos, kolumbietį vyrą, e, jūs e, tampate, jūsų vyras netenka jokių teisų, jūs turėtų kreiptis pagal migracijos taisyklės, tam, o jūs turite uždirbti 18 600 svarų per metus kad jis tai galėtų padaryti. Tai nustatė neseniai Junktinės karalystės aukščiausiasis teismas. Dabar palyginkime migracijos taisyklės dėl e, giminaičių suaugusių, kurie yra priklausomi nuo savo giminių. Ir su e, direktyva 2438 pagal ES teisę jūsų vaikai gali pris, prisijungti prie jūsų, jeigu jiems nėra 25 metų. Nėra jokių sąlygų, tik tai amžius. Kiti priklausomi žmonės gali prisijungti taip pat, jeigu yra e, priklausomi pagal šeimos liniją ar vaikai e, virš 25, jeigu yra priklausomi nuo jūsų. Aš norėjau paminėti, sako pirmininkas, kad e, dokumentai bus prieinami internete ir po šio posėdžio. Nepanikuokite. O pagal emigracijos taisyklės Junktinėje karalystėje tai sąlygos yra drakoniškos. Jeigu jums yra daugiau 18, negu 18 metų, ar jūs esate vaikas, ar tėvas, ar kas nors, jums reikia ilgalaikių priežiūros poreikių, kad tas, ta priežiūra neturi būti prieinama kilmės šalyje. Tuo pat metu, kaip Britų pilietis, jūs turite garantuoti, kad jūs galėsite sumokėti Junktinėje karalystėje visas medicinės na, išlaidas. Net nežvelgiama į tai, kad kitose šalise tos nesinė priežiūra gali būti brangesnė. Šiuo metu yra bylų teismuose, kurias pradėjo Britai e, dėl teisės į šeimų susivienimą gali būti atsakyta neigiamai. Tai visiškai prieštarauja laisvo judėjimo direktyvai, kuris sako, kad reikia palengvinti šeimų nariams atvykti ir apsigyventi, jeigu jie yra priklausomi arba yra jūsų namų ūkio nariai, įskaitant ilgalaikius partnerius. Kitas puslapis. Dar viena bylų sritis, atveju sritis, kai Junktinė karalystė e- elgėsi griežtai, tai yra surindė Singh atveju. Tai yra e, atvejis, kai Britų piliečiai arba e, kiti žmonės, kurie turi ES teisės pagal įstatymus tai žmonės išvykę į Prancūziją, pavyzdžiui, dirbę ten ir grįžta į Junktinę karalystę. Prieš 25 metus Europos teisingumo teismas e, e, Junktinės karalystės vyriausybė yra pasakę, kad jiems taikoma ES teisė, o ne Britų teisė. O vyriausybė tada sako, tai atraktuojami geriau ir teisingumo teismas e, pasakė, jūs galite su savo piliečiais taip pat elgtis geriau. Bet nuo tada tai neįsitvirtino šis precedentas. Netgi dabar pagal migracijos reglamentus padarinus 16 metais vyriausybė sugriežtino sąlygas, nes sakoma, kad įtraukta kita atskira nuostata Junktinės karalystės piliečiams, kurie ES piliečiai taip pat, bet jie nėra traktuojami taip pat kaip visi kiti. Taigi Junktinės karalystės pilietis, kuris dirba užsienyje, nėra traktuojamas kaip prancūzijos pilietis, kuris gyveno Junktinėje karalystėje. Reikalavome, kad Britų pilietis būtų turė, kuris pasinaudoja e, ekonominės erdvės teisėmis, gali prarasti tas teisės, jeigu grįžti į Junktinę karalystę iš užsienio, nebus traktuojamas kaip Britų pilietis. Taip pat tai yra reklamas gyventi kartu su, su šeimos nariu e, ekonominėje erdvėje. Tas kaip turint galvoje e, apie priklausomus šeimos narius, taip, jeigu Britų pilietis važiuoja į Airiją, dirba ten tris mėnesius ir grįžta į Negralysę ir būsiu ES pilietis, Britai sakys ne, vyriausybė sakys ne. E, Ne, tu toks nebūsi. Tarkime, aš turiu bylų, kuomet dalis šeimos nuvyko į Airiją, dalis yra Junktinė karalystė, nes jie mokosi ir panašiai. O vyriausybė sakė, visa šeima neperkelė savo gyvenimo centrą. Vis tiek turite pasinaudoti sutarties teisėmis. Tačiau, jeigu persikėlisi tam, kad išvengtum imigracijos įstatymų, kurie taikomi ne ekonominės zonos piliečiams, kur, tai tuomet jums tai nebus e, jokios naudos. Taigi, Junkinė karalystė pakerta pa, pa, pa, pažeidžia ES teisę. Nes motyvai nesvarbus. Taigi taip daro vyriausybė. Manau, kad darybose labai tikėtina, kad e, Junktinės karalystės vyriausybė teiks tai, kad e, Britų piliečiai, kurie turėjo ES teisės, e, jų nebeturi toliau. E, yra e, daug nuorodų į teisingumo teismo bylas. E, ir klausimas kyla, ar prarandė ES teisės, jeigu jį britų pilietybę. Ir e, turėtų ES teisingumo teismo jurisprudencija tęsis ir jurisdikcija tęstis Junktinėje karalystėje, nes e, teis, teisė yra testinė. Labai ačiū. Thank you very much. The next... Labai ačiū. Kitas mūsų kalbėtas yra ponas Charlie Jeffrey, jis yra iš Edinburgo universiteto profesorius. Labai malonu suteikti jums žodį, prašom. Labai ačiū, dėkoju už suteiktą galimybę pasisakyti šiame klausime. Manęs buvo paprašyta pakalbėti apie programą Erasmus. Tai yra studentų judrumo programa, kurią finansuoja Europos Sąjunga. Ši programa šiais metais mini savo 30 jubiliejų. Aš galiu pasidalinti Edinburgo universiteto patirtimi su šia programa, taip pat pateikti ir bendro pobūdžio pastabų. Visų pirma, noriu paminėti vieną ironišką dalyką. Dabar mes kalbame apie galimybę, jog Jungtinė karalystė pasitrauks iš Erasmus programos, būtent dabar, kai minime 30 šios programos jubiliejų ir programą beje įkūrė Britas. Jis e, dirbo Briuselėje Howard Cowell Jones. Ir e, jis taip pat dirbo Europos komisijoje, kai 1973 metais, kai Junktinė karalystė įstojo į Europos Sąjungą ir jis dalyvavo įgyventinant bandomąją pro, pro, programą, kuri vėliau e, virto Erasmus programa, dar po dešimtmečio pasirodė ir Erasmus Plus programa. Howell Carey Jones suprato, kad e, mes, universitetai, esame priklausomi nuo žinių sklaidos ir įsisavinimo. Ir tai e, vyksta žymiai sparčiau, kai žmonės juda, kai jie keliasi iš vienų vietų į kitas. Kalbant apie Edinburgo universitetą, ir kitus universitetus, tai noriu pasakyti, kad Erasmus Plus programa skatina tokį jaunų žmonių judėjimą. E, tai naudinga ne tik, pilien, ne tik e, e, studentams ir universitetams, bet ir visuomeniai kaip patokiai, tai yra viešoji vertybė. Po Brexit referendumo iškilo grėsmė ir Ta grėsmė iškilo ne tik universitetams ir studentams, bet ir visai visuomeniai. Ir daug kas tam pritarė. Visų pirma, dėl problemos masto. Pateiksiu faktų. Iki 2000. 22 metų ES bus iš viso 5,5 milijonai studentų, kurie bus sudalyvavę šioje programoje, tai yra didžiulis skaičius. 16 tūkstančių studentų Jungtinėje karalystėje dalyvauja pasikeitimo programuose, 27 tūkstančiai pas mus atvyksta. Matome, kad e, atvykstančių studentų yra daugiau negu kad išvykstančių. Erasmus programa taip pat skatina ir profesorių judėjimą. Profesoriai keliauja kitus universitetus, bendradarbiauja ir e, tai taip pat skatina ir akademinę veiklą. Kalbant apie Edinburgo universitetą, tai per pastaruosius 30 metų 12 tūkstančių mūsų studentų sudalyvavo Erasmus programoje, o dar daugiau uh, atvyko į Edinburgo universitetą. Mūsų universitetas e, daugiausia studentų susilaukia. E, mūsų universitetas yra šeštas pagal išvykstančių e, studentų skaičių. Mes esame sudarę 250 bendradarbiavimo susitarimo. Taip pat esame sudarę ir pasikeitimo kreditais programą. E, šis mechanizmas yra finansuojamas 20 procentų iš biudžeto. Na ir visa tai rodo, kad Erasmus yra pati svarbiausia tarptautinių mainų ir judumo programa. Praktiškai kiekvienas ES universitetas galėtų pasakyti tą patį dalyką. Kokios naudos mes gauname šios programos? Junktinės karalystės universitetai praėjusiais metais atliko Erasmus programos apžvalgą. Ir paaiškėjo, kad tie studentai, kurie dalyvavo Erasmus programoje, pasiekė geresnių akademinių rezultatų, padarė uh, E, geresnę karjerą, mažiau iš jų nesugeba susirasti darbo ir jie dešimtadaliu, e, dešimčia procentų daugiau uždirba. Taip pat. Praeisiais metais Edinburgo universitete 450 studentų pareiškia, kad jie E, e, naudodamėsi Erasmus programa, e, gavo tokių žinių, kurie, kurių negalėjo gauti kitur, kad jie įgyjo žinių apie kitas kultūras, kad pagerėjo jų galimybės įsidarbinti, ypač tarptautinėme kontekste. Tokių studentų tikrai be galo daug. Pagalvokime apie tai, kad per pastarosius 30 metų apie 5 milijonus studentų sudalyvavo šią programą, tai pagalvokime, kokią didžiulę naudą Erasmus programa atnešė mūsų visuomeniai. Skaičiuojama, kad dėl Erasmus programos gimė ir apie milijonas kūdikių. E, Kas sako patys studentai visų pirma? Tai buvo puikus metai, paraginčiau visus e, pasielgti lygiai taip pat. E, gauta stipendija leido pasinaudoti finansavimu. Tai reiškia, kad ir tie studentai, kurie yra iš skurdesnių šeimų, jie taip pat gauna finansavimą, nes galbūt tokio finansavimo jiems šeima negali suteikti. Antra, Išvykimas į užsienį buvo pats geriausias dalykas, kuris man atsitiko. Aš galėjau gyventi nepriklausomai, e, susipažinti su nauja šalimi, keliauti, rasti naujų draugų, įgauti geresnį e, išsilavinimą. Trečias studentas štai ką sako. Be abejo, labai pagerėjo mano galimybės įsidarbinti, nes aš gyvendamas užsienyje įsigijau e, žinių E, išmokau prancūzų, italų, ispanų kalbas. E, Britai paprastai turi labai prastus užsienio kalbų įgūdžius, kurie gali netgi šokiruoti. Na ir paskutinis studentas sako štai kaip. Prašau, neleiskite e, Brexit sužlugdyti šių labai puikių galimybių jauniems žmonėms pasinaudoti Erasmus programą. So what next? Um, how do... Tai kas mūsų laukia toliau? Ar mes galėsime ir toliau, kiek įmanoma, geriau pasinaudoti šią programą? Ko gero, kiekvienas Junktinės karalystės universitetas, o taip pat ir Edinburgo universitetas ir toliau nori pilnai dalyvauti Erasmus programoje. To bus siekiama ir per Brexit darybas. Noriu pacituoti, ką pasakė ministrė pirmininkė šiuo klausimu. Ji išdėstė labai ilgą pareiškimą su 12 punktų apie Brexit darybas ir savo kalboje ji pasakė štai ką. Aš norėčiau, kad mes būtumėm tarptautinių talentų magnetas. Taip, geri studentai yra tarptautinis talentas. Gali būti tam tikrų specifinių europinių programų, kuriuose mes norėsime dalyvauti ir jeigu taip, mes turėtume prie tų programų irgi svariai prisidėti. Ir ji taip pat pasakė, mes ir toliau esame pasirengę bendradarbiauti su mūsų partneriais iš ES įgyventinami vairias mokslinės iniciatyvas. Taigi kalbam apie talentus, e, mokėjimą už dalyvavimą programoje, mokslinius tyrimus ir taip toliau. Čia, ko gero, tai yra susiję ir su mokslinio tyrimų finansavimo programomis, ne su Erasmus programa. Bet mes norėtumėm, kad Erasmus programa įgytų tokį patį prioritetą ir Junktinės karalystės vyriausybei. Kai kas sako, kad mes tiesiog norime išsirinkti pačius skaniausius kasnelius iš narystės. Nemanau, kad tai tiesa skaniausių kasnelių išsirinkimas, tai reiškia, kad tik viena pusė turi naudos. Erasmus programa tuo tarpu atneša abipusės naudos, nepriklausomai nuo to, ar jungtinė karalystė būtų visą teisę ES narė ar ne. Aš manau, kad ES universitetai pritartų tam, kad jungtinė karalystė ir toliau vienokiu ar kitokiu būdu dalyvautų Erasmus programoje. Ir manau, taip yra iš dalies dėl to, kad mes visi pripažįstame, kad žmonių ir minčių judėjimas yra puikus dalykas. Būtent ir vyksta universitetuose. Bet nepamirškime ir tokio elemento kaip anglų kalba. E, Europos komisijos pirmininkas visiškai neseniai pasisakė, ką jis mano apie anglų kalbą. Aš nemanau, kad anglų kalbos naudojimas išnyks. Manau, kad jos poreikis ir toliau išliks Europos Sąjungoje ir bus žmonių, kurie norės atvykti Junktinę karalystę studijuoti anglų kalbos. Tai mums duota abipusės naudos, nekalbu tik tais apie pačius skaniausius kasnelius. Na, pažiūrėsime, kaip vyks dėrybos, kokiu alternatyvų turime. Pažvelkime į Šveicarijos modelį. Galbūt šveicarijos stiliaus paralelinė sistema galėtų būti taikoma ir Junktinėje karalystėje arba bent jau Škotijoje. E, Škotija beje turi savų ypatumų. Galbūt jums būtų įdomu sužinoti, kad universitetų rektoriai, universitetų profsąjungos, universi universitetų studentai Škotijoje e, manifestuoja, rengia manifestacijas dėl talentų mobilumo. Taigi mes galime kažką nuveikti. Būtų labai e, blogai, jeigu mes prarastumėm tokį labai teigiamą Erasmus programos įvaizdį. Kalbant apie Junktinės karalystės biudžetą po Brexit, e, tai e, aišku ir ūkininkai skusis dėl prarastų pajamų. Aš nemanau, kad mes čia galime kalbėti apie tokį patį poveikį. Ir beje, kiekvienas universitetas gali e, e, individualiai prisidėti prie tarptautinio mobilumo arba judumo. Mūsų universitetas jau padarė pradžią. Kalbant apie tos studentus, kurie norėtų pradėti mokytis mūsų universitete nuo 2018 metų, ir Jeigu mes nebegalėsime toliau dalyvauti Erasmus programoje, mes kompensuosime e, studentams e, patirtus kaštus, jeigu jie nebegalės mokytis to, ką nori. Tikrai nenorėčiau, kad būtų sudarytos nevienodos sąlygos studentams. Čia labiausiai nukentėtų tie studentai, kurie yra iš pažeidžiamesnių e, visuomenės grupių. Tai nėra uh, puikios alternatyvos ir dėl to e, Junktinės karalystės universitetai laikosi labai konkrečios pozicijos. Dalyvavimas Erasmus programoje turi būti vienas iš svarbiausių prioritetų. Ačiū. Our next speaker is Ms. Toliau, Julian Slaukol, ji yra uh, PricewaterhouseCoopers Londone partnerė, teisinių rinkų lyderė ir globalios imigracijos skiriaus vadovė ir yra viena iš pagrindinių eksperčių PricewaterhouseCoopers Brexito darbo grupė, bet ji taip pat ir Londono mero eks, Brexito patarėjų grupėje dirba. Ačiū. Kaip jūs ir sakėte, aš vadovauju uh, globalios imigracijos skyriui e, PricewaterhouseCoopers, taip pat esu ir teisinių rinkų lyderį. Štai padirbu ir Londono meras Adih Khan e, Brexito ekspertų patariamojo grupėje. Esu labai dėkinga už šią galimybę pasidalyti savo patirtimi su jumis, nes manau, yra labai svarbu, kad Europos uh, parlamentarai dalyvautų vykstančiose diskusijose, kurios yra nepaprastai svarbios verslui. Aš tikrai labai džiaugiuosi galėdama būti šiandien čia. Taigi aš vadovauju stambiausiam globalios migracijos tinklui, kur yra daugiau kaip 1600 ekspertų iš, 1000, iš 171 valstybės. Kova šiais metais buvau paskirta ir uh, globalios lyderystės komandos vadovė PricewaterhouseCoopers e, tam pasauliniam tinklui. Ir mano vaidmuo leidžia man išgiliau pažvelgti į verslo pusę, būtent galvojant apie breksitą. Pat referendumą pradėjau kalbėti su verslu būtent iš įvairių sektorių dėl to, su kokiais iššūkiais jie susiduria. Ir būtent per savo tikrai labai plačius pokalbius su visomis ūkio šakomis, e, su verslo atstovais, aš e, turiu galimybę apžvelgti, kas yra svarbiausia, galvojant apie verslo poreikius e, galvoja, verslas yra pasakęs, kad jiems labai svarbu būtent es darbuotojai ir daug įmonių uh, sudėtingai apibrėžia, mm, kas yra esama es darbo jėga. Anksčiau tos informacijos jiems nereikėdavo pateikti. Dėl to reikėjo labai mm, plačių duomenų surinkimo pastangų, išsiaiškinant, kokia dabar yra ta situacija, kad jie galėtų toliau dirbti. Iki 50 straipsnio e, pritaikymo didelė dalis Junktinės karalystės įmonių jau teikė um, es darbuotojams Junktinėje karalystėje inform, pagrindinę informaciją dėl jų teisių per įvairius seminarus, kad jie žinotų, kokiu veiksmu būtų galima imtis. Mes savo klientams teikiame plačias paramos paslaugas ir aišku, ES piliečiams nėra būtina užsiregistruoti, Junktinėje karalystėje dabar yra labai didelis skaičius uh, tokių paraiškų, ypač gauti nuolatinį leidimą gyventi. Kai kurie darbdaviai padeda savo darbuotojams, pateikia informaciją, padeda pildyti formas ir iš tikrųjų tokiu būdu labai suaktyvėja darbuotojų dalyvavimas. Šitamo informacija yra labai pozityvi iš mūsų klientų dėl to, kaip jų darb, ES darbuotojai e, jaučiasi vertinami ir informuoti. E, Šiuo metu pradžioje mes pateikėme bendrą ataskaitą kartu su London Fest, kur, kuri vadinama e, Pažvelkime į faktus, koks yra migrantų poveikis Londonui darbo jėgai ir ekonomikai. Aš mielai pas, paskleisiu šią ataskaitą ir komiteto nariams. Aš turiu ir daugiau kopijų popieriuje. Ataskaita yra tikrai unikali, nes PricewaterhouseCoopers turėjo galimybę mm, prieiti prie nacionalinės statistikos biuro virtualios mikrolaboratorijos duomenų ir gauti visą informaciją apie Junktinės karalystės darbo jėgą, būtent ypatinga dėmesį skiriant Londonui. Ataskaita pažvelgia į Londono darbo jėgą per dešimties metų laikotarpį nuo 2005 iki 2015 metų. Ataskaita daroma išvada, kad kiekvienas darbuotojas migrantas, migrantas atneša papildomai 46 tūkstančius svarų sterlingų kasmet kaip bendrą pridėtinę vertę Londono ekonomikai. Kadangi Londone yra maždaug 1,8 milijono darbuotojų migrantų, tai reiškia, kad jie įneša apie 83 milijardus svarų, tai yra maždaug ketvirtis viso Londono bendros pridėtinės vertės. Ataskaitoje taip pat analizuojama, kokį poveikį migrantai daro skirtingose ekonomikos rytise. Aš aptarsiu statybos, finansų ir sveikatos priežiūros sektorius. Ataskaita yra penki sektoriai aptarti. Taigi, šiuo metu Londone dirba apie 300 tūkstančių statybos darbuotojų, iš kurių pusė yra migrantai. Iš tos pusės, kurie yra gimę Junktinė karalystė, maždaug penktadalis turėtų išeiti pensiją per artimiausius penkerius metus. Tuo pat metu statybų sektorius labai smarkiai auga, vis daugiau yra infrastruktūros projektų, naujų būsto statybos projektų. Taigi vis daugiau yra neužimtų darbo vietų, stažuotės, mokymai nėra užbaigti ir dėl to vienas iš statybos sektoriaus E, vadovų man pasakė, kad, jiem apie, kad jiems po, maždaug po penkerių metų trūksta apie 230 tūkstančių žmonių statybose. Toliau, finansų sektorius, kuris yra penktas pagal dydį Londono ekonomikos sektorius. Bendrai Junknėje karalystėje 1,1 milijono žmonių dirbo Londone apie 293 tūkstančiai. 15 procentų visų šios darbo jėgos yra gimę Europos Sąjungoje. Kaip jūs įsivaizduojate, mano klientai iš finansų sektoriaus labai nerimauja dėl ateities, kadangi labai dažnai kitos organizacijos siekia persamdyti jų darbuotojus, kurie iš, yra, iš Europos Sąjungos. Ir dažniausiai tai yra tie, kas ieško tų darbuotojų, yra ne iš Junktinės karalystės, iš viso pasaulio. Toliau sveikatos priežiūros sektorius. 1,2 milijono darbuotojų Anglijoje Iš viso dirba sveikatos priežoje 175 e, tūkstančiai Londone. Visoje Junktinėje karalystėje apie 12 procentų sveikatos priežos darbuotojų yra migrantai. Londone konkrečiai tas skaičius yra apie 25 procentai. ES e, gydytojų yra apie 13 procentų bendrai e, tarp Londono gydytojų. Tai yra įdomu. 69 procentai visų sveikatos priežiūros įstaigų dabar aktyviai ieško darbuotojų iš užsienio. Mūsų ataskaitos išvadose aiškiai kalbama apie pozityvų poveikį, kurį migrantai daro ekonomikos augimą. Aš džiaugiuosi, kad Junktinė karalystė ir 27 ES valstybės narės pasakė, kad ES piliečių teisės Junktinėje karalystėje, Junktinės karalystės piliečių teisės ES yra prioritetas dėrybose. Tie, tos įmonės, su kuriamis aš kalbėjausi, aiškiai sako, kad tai yra labai svarbu jų verslui ir kiekvienam asmeniui individualiai. Mm, verslas galvoja apie tai, kad labai svarbus yra perinamas laikotarpis, kad nebūtų staigių sukrėtimų. Taip pat jie sako, kad reikia tinkamai pasirenkti vis visiems pasikeitimams po breksito, galvojant apie imigracijos politiką. Taigi labai svarbu yra pasakyti, kad es piliečiai e, gyvenantys Junktinėje karalystėje tikisi, kad Junktinė karalystė aiškiai apibrieš išsaugos jų e, teises. E, labai svarbu tęsti dialogą ir aš sutinku su Mišel Barnie, kad norint užtikrinti abipusiškumą, tai padaryti bus ir lengva, ir sudėtinga tuo pačiu metu, bet aš tikiuosi, kad bus surastas protingas sprendimas. Thank you, and we will conclude. Ačiū ir toliau baigsime ekspertų pasisakymus. Pono Jonathan Portes pasisakymų jis yra politinės ekonomikos profesorius Kings koledže Londone. Prašom. Labadiena, ačiū už kvietimą čia dalyvauti. Daug kas, ką norėjau pasakyti, jau buvo pasakyta ir anksčiau kalbėjusi, ypač kai kalbant apie detalės. Ir aš pats norėčiau paminėti pono Dreifel ir kitų kalbėjusi apie platesnės e, psichologinės ir kitas problemas, apie kurias kalbėjo ponia Donskai ir dėl tų e, e, ekonominių argumentų, kurias išdėstė kolegė Džiulija. Na, o aš pabandysiu išdėstyti iš bendresnio požiūrio, iš viešosios politikos požiūrio, kaip galėtų atrodyti tolesnis kelias. Ir aš tikiuosi, kad savo pastavomis, savo pastas galiu skirti ne tik jums ir parlamento nariams, bet taip pat ir komisijai, valstybių narių e, vyriausybėms ir svarbiausia, Junktinės karalystės vyriausybei. Manau, kad pats laikas visoms šalims susijimtų, tiesą sakant, ir pradėtų dėti pastangas išspręsti problemas. Apie tai, manau, buvo kalbėta. Jeigu kas norės paskalbėti daugiau šios duomenės galės tai padaryti toliau. Dabartinė padėtis. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad ta betvarkė, į kurią pakliuvome, buvo numatyta. Aš ir kiti per kampaniją referendumą sakėme, kad e, pasakančių išstojimą patikinimai, kad piliečių teisės mm, nenukentės, tai buvo arba uh, iš nežinojimo siekiant apgauti ar dėl abiejų priežasčių. Ir taip ir įvyko. Deja, nuo tada ir kalbėjau apie tai, tiek administraciniai sunkumas susijęs su gyvenimo teisės patikrinimu buvo teisingai nuspėtos. Ir teisinės sudėtingumas, ypač tas kompleksiškumas dėl šeimos teisų, kaip kalbėjo ponas Dorfel, E, buvo galima juos nuspėti, bet nuo tada ne tik Junktinė karalystė ir valstybės narės nieko nepadarė, kad išspręstų šias problemas. E, e, tam tikrą prasme viską padarė dar blažiau. 27 valstybės narės dėl politinių priežasčių arba aiškiai politinių lygių nedeklaruoja nieko arba nepradeda techninių diskusijų. Pirmininkas prašo kalbėti šiek tiek lėčiau. Žinau, kad visi supranta angliškai, tačiau kai kam reikia ir vertimo. Taigi 27 valstybės narės dėl man suprantamo priežasčių nepateikė aukšto lygio politinio deklaracijų, nepradėjo techninių diskusijų. Tuo tarpu jų nenoras tai daryti, jungtinė karalystė leido teikti, kad jie nieko negali daryti, kol neprasidės darybos. Šis teiginys tikrai nesažiningas. Aš manau, tai buvo patogus atsisakinėjimas vengti tų sudėtingų klausimų, kurie buvo čia jau aptarti. Dar blogiau. Kai kurių ES piliečių traktavimas, kurie bandė e, užsiregistruoti, pasunkino, padidino tų, tų žmonių grupių nerimą. Ir tai be to apnuodė atmosferą. Ir iš tikrųjų e, e, Europos piliečiai tikrai menkai pasitikė tiek komisija, e, pas, nepasitikė Junktinės karalystės pažadais. Turint tai galvoje, turint galvoje komisijos darybinės gairės, jeigu jos patvirtintos tarybos yra pozityvus žingsnis, nes tai yra galimybė paspausti perkrovimo mygtuką. Nes karalystės vyriausybės e, blefas, e, pateikiant įvairiausius pasiūlymus, kad jie garantuotų visas teisės tiek e, valstybių narių piliečiams ir Junktinės karalystės piliečiams Europos Sąjungoje. Svarbu pabrėžti, kad tai, ką komisija pasiūlė, yra būtent tai, ką išstojimo stovykla žadėjo Junktinės karalystės piliečiams ir ES piliečiams Junktinėje karalystėje prieš referendumą. Ir nors tai yra maksimalistinė pozicija, tai yra pozicija, kurią e, dėstė tie, kurie dabar yra vyriausybėje. Nu, tarpu Junktinės karalystės pozicija išlieka neaiškiai. E, ji nuolat teigia, aš tam pritariu, svarbu tai pripažinti, kad tai yra nuoširdį Junktinės karalystės pozicija, kad ji nori garantuoti e, gyventojų teisės abipusių pagrindų. Bet tai yra, e, yra daug neiškumų, kokia bus e, ta atskaitos data, kokios bus garantijos susijusios su tomis teisėmis, ypač šeimos teisėmis. Atrodo, kad norime politiškai įsipareigoti gerbti šias teisės abipusių pagrindų, abipusiškumo pagrindų, bet nepatikėme detalę apie kitas e, svarbės teisės ar apie mechanizmą, kuris bus numatytas vidaus teisėje. Taigi kokia dabar padėtis? Mano nuomonė, 27 e, narių pasiūlymas yra geras išeities taškas, tačiau būtų prasminga ES valstybėms pripažinti Junktinės karalystės nerimą dviesas sritise. Ponas Dorfoj taip pat minėjo tai. Šiuo metu Europos piliečiai turi daugiau teisų nei Junktinės karalystės piliečiai, ypač dėl vedybų. Ir Junktinės karalystės valdžiai bus sunku paaiškinti, kodėl po Brexito Europos piliečiai turi daugiau teisų nei Junktinės karalystės piliečiai. Tai galima išspręsti, bet vėlgi visa E, Europa turi pripažinti, kad Junktinė karalystė turės nemenkų politinių iššūkių, sprendžiame šios klausimus. Aš nesakau, kad tai reikia atmesti iš vis, bet reikia pripažinti, kad Junktinės karalystės vyriausybės veiksmai gali būti apribuoti šioje srityje. Antra, toliau testinė teisingumo teismo jurisdikcija, jurisdikcija Junktinė karalystė turbūt nebus priimtina Europos e, vyriausybių noras e, taikyti kažkokią tai priežiūrą, nes karalystės sistemos atžvilgi yra suprantamas, tačiau leisti teismui, kuris nebus, kuriame nebus atstovavimo jungtinė karalystė, kad jis e, kištųsi į vidaus teisę dėl kelių milijonų žmonių, dar ribotam laikotarpiui, galbūt net visą amžių, man netrodo, bus, būtų protinga. Taigi šios problemos sprendimas reikalautų veiksmų iš abiejų pusių ir konstruktyvaus požiūrio per darybas. Štai ką aš siūlyčiau. Pirmiausia, iš karto imtis veiksmų, kai tik tai prasidės darybos, e, birželio 8 ar anksčiau, pateikti bendrą politinę de deklaraciją, kurie aiškiai pasakytų, kad, kad bet kokia nauja sistema, bent jau minimaliai, leistų visiems Europos piliečiams gyvendantiems Junktinėje karalystėje ar visiems Junktinės karalystės piliečiams gauti nuolatinį leidimą gyventi be jokių biurokratinių apribojimų. Ir kad visos teisės, egzistuojančios teisės būtų garantuotos e, išplėstą laikotarpį. Tai užkirstų kelią kažkokiam sustarimui su kompromisais. Tai būtų kompromisas žavėjų pusių, skurtų pasitikėjimą. Na, o antra, manau, kad reikia atskirti šios klausimus nuo kitų išstojimo sustarimo elementų, ypač dėl kalbant apie finansinės prievalės. Tai neturėtų pakirsti ES poziciją, kad išstojimo principai turi būti starti prieš pradedant e, darybas dėl ateities santykių, kad piliečių teisės nebūtų e, darybų įkaitas. Ir trečia, Junktinės karalystės vyriausybė turėtų vienašališkai sustabdytų dabartinį e, gyvenimo leidimų teikimo sistemą, procesą ir nustatytų datą, kada bus įvedas ta nauja sistema. E, be jokių e, didelę naštą keliančių teisėtai abejotinų reikalavimų ir perkeltų įrodymo teisę vidaus reikalų ministerijai. Taigi tai reikėtų daryti, ką turėtų daryti visos pusės. Ir koks turėtų būti galtinis sustarimas? Čia, aš manau, yra daug detalių, apie kurias reikia aptarti. Ir čia, kas parašyta, visko, aišku, visų klausimų ne, neatsako, bet visų pirma, visi, kurie Brexito dieną gyvena Junktinėje karalystėje, turėtų bent jau, ko gero, du metus e, gauti kurie gyveno bent du metus, Junktinė karalystė turėtų gauti naują statusą. Tai turėtų būti teikiama liberaliai. E, e, ir vyriausybė turėtų įrodymo naštą, jeigu nenori steigti tokio statuso. Visi turintys tokį statusą turėtų visas teisės pagal ES teisę, tarkime, penkeriems metams. Bent jau Junktinės karalystės atveju nepriklausomas gyvenimo mechanizmas su uh, ES šalių atstovais pagal esamą ES teisę ir Teisingumo teismo jurisprudenciją e, turėtų e, užtikrinti Europos piliečiams e, ramybę, kad ne Junktinės karalystės vyriausybė vienašališkai priima sprendimus Po šio penkerių metų laikotarpio tie, kurie turi statusą ir dar gyvena Junktinė karalystėje, turėtų pasirinkti, ar įgyti šalies, kurioje gyvena pilietybę ir tada būtų traktuojami taip pat kaip ir visi kiti piliečiai visomis prasmėmis, arba nuolatinio gyvenimo leidimą pagal vidaus teisę, bent jau tokiu pagrindu kaip ir trečių šalių piliečiai, kurie turi tokią teisę ir bent jau neribotą teisę dirbti. Ir visos Europos valstybės ir Junktinė karalystės politinių lygmenių turėtų sutarti dėl dvigubos pilietybės pripažinimo kažkurio tai metu be jokios neigiamos įtakos. Taigi, joks asmuo su dvigubo pilietybė neturėtų prarasti jokių teisų, jeigu jis įgyja kitos šalies pilietybę ar ES ar Junktinė karalystėje na, nemanau, kad turiu visus atsakymus, bet tai būtų tam tikras kompromisas, užtikrintų piliečių teisės, leistų žmonėms planuoti ir užtikrintų, kad dauguma žmonių, kurie pateikė, patiria tam tikrą poveikį, kad jų statusas nepakistų tam tikrą netrumpą laikotarpį. Manau, kad tai būtų kelias į priekį. Taigi pabaigai Virštatinės narės ir Junktinė karalystė turi atsakomybę prieš savo piliečius, kurie sąžingai pasirinko e, teisę judėti. Kol kas tai nepadaryta. Darybos pradžia yra galimybė ištaisyti šią klaidą. Tam reikės geros valios ir kompromiso iš abiejų pusę ir ryšto, kad e, užtikrinti, kad žmonės būtų aukščiau negu politika. Labai ačiū. Dabar atėjo laikas ir man kreiptis į ekspertus, padėkoti už jų indėlį. Jūs paminėjote daug labai svarbių ir sudėtingų klausimų. Dabar pasiklausysime, ką mano peticijų teikėjai iš Junktinės karalystės. E, tai ponios Benšiau ir Wilkinson, jos pasinaudojo savo teisę kreiptis Europos parlamentą. Tokią teisę beje turi visi ES piliečiai. Jos pateikė peticijų, peticijų komitetui. Ačiū už tai, kad šiandien pas mus atvykote. Papasakokite, kokia yra jūsų padėtis ir ko jūs prašote. Visų pirma, suteiksiu žodį poniai Lionė Benšov. Ačiū už tai, kad mane čia pakvietėte. Kai aš pateikiau savo peticiją iš karto po e, Brexit referendumo, tikrai nesitikėjau, kad vieną dieną girdėsiu ją aptarinėjant čia. Ir iš tikrųjų tai yra didžiulė garbė. Taip pat man teko didelė garbė pasakyti, kad aš esu Junktinės karalystės pilietė. Taip pat aš turiu ir ES pilietybę. Mano peticijoje teigiama, kad ES turi ginti ir Britų piliečius, turiuomenį tuos Britus, kurie gyveno Junktinėje karalystėje. Ir tai turi būti daroma vykstant daryboms dėl Brexit, nes mums kyla pavojus, jog mes neteksime savo ES pilietybės. ES teisingumo teismas jau pripažino, kad ES pilietybė yra visų jos narių e, pagrindinis statusas. E, ši pilietybė mums suteikia daug papildomų teisių ir apsaugos ir tai be galo svarbu. Enbranau bylos atveju e, Teisingumo teismas taip pat pripažino, kad nebuvo reikalingas joks tarpvalstybinis elementas tam, kad būtų galima taikyti apsaugą pagal ES teisę Junktinės karalystės piliečiams. Taigi, reikia saugoti visus Junktinės karalystės piliečius, uh, kurie gyvena kitose šalise, o taip pat ir pačioje Junktinėje karalystėje, nes dabar mums kyla pavojus, kad mes ne savo norų prarasime ES pilietybę. Junktinės karalystės referendumas ar pasitraukti, ar ne iš ES buvo štai koks. 52 procentai rinkėjų norėjo pasitraukti, o 48 likti. Čia kalbama tik apie tuos augusius, kurie balsavo, bet visiškai nebuvo atsižvelgta į visus Europos, visus Junktinės karalystės piliečius, o daugelis iš jų e, yra dar net nesulaukę 18 metų. Tai reiškia, kad yra daug ES piliečių, kurie arba neturi balso, uh, negali išreikšti savo nuomonės ar pasitraukti iš ES ar ne. Arba juk yra ir tokių, kurie pasirinko pasilikti ES. Brexit pasiekmes Junktinės karalystės piliečiams reikš, kad ko gero mes galime netekti savo laisvo judėjimo teisės, o tai yra viena iš pagrindinių teisių įtvirtinta sutartise. Tai reiškia, kad mes taip pat, kad taip pat nebus saugomos ir mūsų pagrindinės teisės pagal hartiją. Taip pat iš mūsų bus atimtas ES piliečio statusas, kuris mums ir suteikia tas pagrindinės teisės. Europos Junktinė karalystė taip pat praras savo narystę ir pradės birėti pati Europos Sąjunga. Tai ką mes galime padaryti? galima pasiekti susitarimą dėl e, pereinamojo e, laikotarpio teisės akto. E, tame teisės akte būtų galima teikti, kad Junktinės karalystės piliečiai išlaiko visas savo teisės kaip ES piliečiai iki tam, tikro, tam tikros datos gimęs po tam tikros datos ar įgyjęs Junktinės karalystės pilietybę po tam tikros datos asmo nebeturėtų teisės į ES pilietybę. Panaši sistema yra taikoma Junktinės karalystės nacionalinėje sistemoje. Tai yra sistema numatanti, kokią pilietybę asmo turės pagal tai, kur ir kada asmo gimė. Junktinės karalystės piliečiai galėtų išlaikyti savo turimą ES pilietybę. Mums tai nesuteiktų geresnės startinės pozicijos, tai neskatintų ir kitų valstybių narių pasitraukti, nes joks naujas Junktinės karalystės pilietis ateitie negalėtų įgyti ES pilietis. Mes būtumėm tarsi prarasti ES vaikai. Likščiau ES gynė visus savo piliečius. Ir tai rodo, kaip ES yra įsipareigojusi e, ginti e, ir saugoti tuos principus, kurie yra įtvirtinti jos teisės aktuose. Vienas dalykas yra aiškus. Aš kaip ES pilietė žinau, kad ES e, gins mano teisės iki pat pabaigos. Mūsų nacionalinė vyriausybė pasielgė visiškai neatsakingai, vien tik jau surengdama referendumą. Taip atsitiko dėl konservatorių partijos vidinių reikalų. Taip pat, kaip buvo organizuojamas referendumas, buvo sąmoningai e, teikiami neteisingi faktai, taip pat skleidžiama melaginga informacija apie žmonių nepasitenkinimą. Na ir to pasakoje dabar matome, kad yra, nubaustas, yra nubausti visi Britai. Jiems kyla pavojus prarasti visas tas pagrindinės teisės, kurias ES yra pasižadėjusi ginti ir saugoti. Aš kaip teisininkė dirbanti migracijos rytyje naudojausi ES teisės aktus tam, kad į geresnę pusę pakeiščiau žmonių gyvenimus. Aš žinau, kaip svarbu apginti pagrindinės teisės bet daugelis žmonių tiesiog nesupranta, kokią apsaugą e, jiems teikia ES pilietybė. Aš labai vertinu savo teisę laisvai judėti. Na ir tikrai e, e, tie žmonės, kuriuos konsultuoju, už tai atiduotų tikrai labai daug. O dabar iš mūsų tai bus tiesiog, dabar tai bus tiesiog išmesta. Mes nebegalime nieko padaryti, kad tas teisės apgintumėm. Konservatorių partijos manifeste e, numatoma tarsi apriboti e, laisvo dėjimo laisvę, bet tai yra viena iš mano pagrindinių teisų ir laisvių. Aš bijau ateities, bet tos apsaugos, kurią teikia Hartija, ES veikimo sutartys ir direktyvos. Ar tikrai atsitiks taip, kad aš ar bet koks kitas e, Junktinės karalystės pilietis nebegalėsiu remtis e, šiais principais mūsų nacionaliniuose teismuose? Ar aš jau daugiau nebegalėsiu kryptis į Europos teisingumo teismą? Bet tai yra juk be galo svarbu tokiais laikais, kai e, mes turime vyriausybę, kuri nori panaikinti mūsų teisę į privatumą, Ir čia aš tikrai norėčiau padėkoti Europos teisingumo teismui už tą sprendimą, kuris buvo primtas gruodžio mėnesį. Kalbant apie tą teismo sprendimą, tai jis buvo skirtas uh, E, Junktinės karalystės teismams ir tokio sprendimo paprašė David Davis, kuris yra vienas iš Junktinės karalystės ministrų. Migrantai atsidurs labai priešiškoje aplinkoje, vizos jiems, jiems kainuos be galo daug, taip pat ir sveikatos apsauga. Taip pat aš noriu priminti Europos parlamentui ir jos nariams apie tos uh, E, Junktinės karalystės piliečius, kurie jau dabar laisvai naudojasi savo teisę, laisvai judėti po kitas ES valstybės narės. Jiems taip pat kyla pavojus prarasti savo teisės pagal ES reglamentus, jeigu jie su savo šeimos nariais sugrįš į Junktinę karalystę. Na ir galiausiai. Aš manau, kad tokia vyriausybė, kuri nori pakeisti uh, E, mūsų pagrindinės teisės, Junktinės karalystės teisės aktu apie teisės, kad ir kas tame teisės akte būtų parašyta, aš kaip ES pilietė tikrai norėčiau, kad tos mano teisės, kurios yra išdėstytos Hartijoje, pagrindinių teisų konvencijoje, ir toliau man būtų paliktos, kad aš jomis galėčiau naudotis ateityje. Ir aš tikrai noriu žinoti, kad jeigu man jūsų reikės, jūs esate čia. ES turėtų ginti savo piliečius. Turėtumėte ginti ir e, Britų piliečius, kuriems kyla pavojus prarasti visą savo pagrindinės teisės ir laisvės. Nepalikite mūsų nelaimėje tuomet, kai mums jūsų reikia labiausiai. Taigi aš prašau Europos parlamentą ir dėrybininkų nepamiršti apie visus piliečius, visus jūsų piliečius. Ir aš noriu jūsų paprašyti kovoti už mūsų teisės e, šioje Brexit nelaimėje, nes Šiandien mes vis dar gyvename Europos Sąjungoje, kurią sudaro 28 valstybės narės. Thank you very much. Yes, we are indeed. Labai ačiū. Taip, iš tikrųjų, dar gyvename 28 valstybių narių Europos Sąjungoje. Dabar Ann Wilkinson. Uh, thank you. Um, distinguished members of the European Parliament. Ačiū gimimi Europos parlamento nariai, ponės ir ponai, dėkoju, kad pakvietėte mane, kad galėčiau paaiškinti savo peticiją šią popietę. Padrasinančiai skamba jūsų susirūpinimas, išsakytas ne vien tik tai parlamento, bet ir komisijos dabar. Ir visų likusių 27 valstybių vardu galvoti apie ES piliečių interesus ir jų teises, kur jie gali netekti piliečių teisių garantavimas yra pagrindinis prioritetas dabar laukiančiose dėrybose pagal 50 straipsnį. Bet E, piliečių teisės tik tai turi būti nuspręstos e, tikrai labai sudėtingose darybose, kurio rezultatas negarantuotas ir e, da, visko bus galima nuspręsti tik tai kartu. Mano peticija 132.17 prašo parlamento svarstyti alternatyvų šios problemos sprendimą. Mm. Savo peticijoje aš teigiu, kad ES piliečių teisės, kuomet yra įgytos, negali būti atimtos pagal ES teisę. Taigi jos neturėtų būti įtrauktos kaip dėrybinis klausimas e, darantis ES ir vienai valstybė nariai. Mano argumentas yra paremtas teisingumo teismo jurisprudencija ir sutarčių nuostatomis. Dar gerokai iki to, kai sutartie buvo įvesta Europos pilietybė savoka, teismas e, apibrėžė Europos tuomet bend, ekonominę bendryją kaip naują tarptautinės teisės e, tvarka, kurios e, ku, subjekt tai yra ne vien tik tai valstybės narės, bet ir jų piliečiai, nepriklausomai nuo valstybės narės mm, teisės aktų, bendrijos teisė turi suteikti jiems teises, kurie tampa jų teisinių paveldų. Aš cituoju a, nutarti byloje 2062. 20 metų praėjus sutartis iš esmės pakeitė tų teisių pobūdį, sukurdama tiesioginę politinę jungtį tarp piliečių valstybių ir ES. Dabar tam, kad mm, galėtų įgyti pilietybę pagal sutartis, individas turi būti valstybės narės pilietis. Ir pilietybės įgyjimas yra automatinis. Individas po to negali jos atsisakyti, atmesti. Taigi tas. Ta, ta, įgyjus pilietybė yra uh, papildoma prie valstybės pilietybės. Ta papildoma tas žodis naudojamas abiejose sutarčių versijose. Man atrodo, kad mm, būtent pilietybės įgyjimas skiriasi nuo teisų išplaukiančių e, iš jos turėjimo. Uh, E, pač, e, tos teisės yra suteikiamos su konstitucinio statuso, kurį tvirtina pačios sutartys ir tam nereikia valstybės narės įsikišimo. Taip vadinamoji piliečių direktyva 2438 pabrėžia tiesioginį ryšį tarp sąjungos ir jos piliečių, aiškiai pasakydama, kad judėjimo laisvė ir įsikūrimo teisė yra e, pagrindinės asmeninės ir išplaukia tiesiogiai iš sutarties ir tam nereikia jokių administracinių veiksmų. Direktyva iš esmės buvo teismo jurisprudencijos to klausimų kodifikavimas iki to momento. Ir teismas toliau, aišku, plėtojo teisę šioje srityje, interpretuodamas piliečių teisių taikymo srity pakankamai plačiai ir mm, apri, kažkiek bandydamas apriboti. Kai valstybė narė palieka sąjungą, jos piliečiai nebetitiks reikalavimų įgyti ES pilietybės, bet aš teikiu peticijoje, kad viena šalis valstybės narės pasitraukimas nėra pakankamas e, faktas pats savaime atimti iš piliečių teisės, kurias jie jau įgyjo pagal ES teisę. Teisės, kurias yra suteikiamas sutarčių, gali būti panaikintos tik tai sutartimi. Sutartise nėra nuostatos, kaip atsisakyti, kaip mm, dėl piliečių rezignavimo, išvarimo ar atimimo iš jų tų teisių, kurios yra jo teisinio paveldo dalis. Ribojimas gali būti nustatytas jų taikymui, gyvendinimui ir teismas tai interpretuoja ribotai, tačiau ne tų teisių egzistavimui. Sutartis toliau numato nuostatų dėl piliečių teisų sustiprinimą ir niekur nėra numatytas jų išnikimas. 50 straipsnį pasakyta, kad sutartis ne, nebus taikomos valstybei po jos pasitraukimo. Tačiau nieko nėra pasakyta apie esamus piliečius. Dabartinis komisijos dėrybinių krypčių tekstas nu, nustato, kad piliečių teisės turi būti apsaugotos kaip tiesiogiai gyvendinamos e, suteiktos teisės um, visam gyvenimui tiem, kam suteiktos. Tačiau tam reikalingos yra abipusiškumo garantijos ir susitarimas. Tokiu būdu Europos piliečiai dėl rezultato bejos beveik dvies metus. Iš praktinio požio taško būtinai reikia iškumo šio klausimu. Abi pusės, kurios pradeda breksito dėrybos, turi žinoti, ko, dėl ko jie dėrėsis Ir tikrai piliečiai neturi būti įtraukti į tos dėrybinius objektus. Mano peticija tai, kreipėsi į parlamentą prašant, e, kad būtų paprašyta teismo nuomonės pagal 218 ES veikimo sutarties straipsnį dėl to, ar ES yra kompetitinga dėrėtis dėl individualių Europos piliečių teisių um, Brexito dėrybose, ar Priešingai, kaip individualus teisinis paveldas, jos negali būti atšauktos ir todėl yra nederybo objektas, negali būti deramasi. Tai atitiktų sutarties 218 straipsnio 0 punktą. Valstybė narė, Europos parlamentas, taryba ir komisija gali kreiptis teisingumo teismo nuomonės, ar numatomas susitarimas yra suderinimas sutartimis, su sutartimis. Jeigu teis teismo nuomonė yra priešinga, susitar, numatomas susitarimas negali įsigalioti, nebent jis būtų pakeistas arba sutartis būtų pakeistos. E, teismas yra nustatęs, kad kuomet yra e, kompetencijos klausimas spręsnas e, dėl bendrijos institucijų interesų ir valstybių narių, taip pat ir, nevalst, ir nenarių, tas klausimas turi būti išsiaiškintas prieš pradant dėrybas, prieš tai, kaip nustatomi pagrindiniai dėrybiniai punktai. Tai, tai vienintelė sąlyga, kurią teismas yra nustatęs dėl numatomų susitarimų sudarimo prieš prasidant dėryboms, kas turi būti padaryta. Aš miniu 79 metų nuomonę 178. Toliau. Teismas nustatė, kad reikia pagal 55 metų jurisprudenciją atsižvelgiant um, teismo, aš, sakyčiau, aš, aš teikiu peticijai, kad teismas greičiausiai paskelbtų šį klausimą priimtina ir tuomet ji e, būtų atliktas proporcingumo e, teismas, e, patikrinimas, atsižvelgiant į padarinius, kuriuos toks sprendimas numatytų atitinkamam asmeniui ir jei tai aktualu jo šeimos nariams dėl to, kad būtų prarastos tos teisės, kuriomis naudojasi kiekvienas sąjungos pilietis. Ką tai reikštų? Dėl dėrybų visų pirma, aš teikiu, kad supaprastėtų situacija. Kadangi būtų aišku, jog ES piliečių teisės yra neatimamos ir tuo bet beliktų dėrėtis tik tai dėl to, kaip, Europ... kaip mm, Didžioji Britanija turės garantuoti tas teises. Jūs galite sakyti, kad tai suteiktų nesažningą pranašumą vienai dėrybiniai pusiai, palyginti su kita. Bet aš sakyčiau štai ką. Įvertinkit, galutinį, koks yra galutinis tikslas breksito pabaigoje. Ar ES galutinis tikslas yra pasakyti viso gero jungtiniai karalystėje ir viskas? Ar mes numatome kažkokią tai laimingą ateitį, kur jungtinė karalystė galėtų vėl uh, prisijungti prie ES kaip e, tikrai pilnai įsipareigojanti visiškai veikiančios sąjungos nari. Nes tokiu atveju aš norėčiau Jums priminti, kaip svarbu yra išsaugoti jaunimą jaun, e, Junktinėje karalystėje, kad jie palaikytų Europos projektą. Praeitais metais ta amžiaus grupė, kuri labiausiai pasisakė už likimą ES, buvo uh, 16-24 metų jaunimas, ne visi jau jie m, turėjo teisę balsuoti, nes balsuoti galima nuo 18, bet po 10 metų greičiausiai bus pamažinta ta riba iki 16. Ir jeigu prireiks dešimties metų, kad, kad valstybė peržiūrėtų šį klausimą, tas jaunimas, kuris po dešimties metų bus 16-24, tai Dabar jie yra 6-14 metų amžiaus. Ir jie auks visiškai kitokioje aplinkoje nei ta jaunimo grupė, kuri taip teigiamai galėtų pristatyti ES savo broliams ir seserims. Taigi, ačiū gerbiami Europos parlamento nariai, ponės ir ponai, dėkoju, kad jūs išklausėte mano peticijos. Okay, uh, labai ačiū mūsų ekspertams ir peticijų autoriams, labai ačiū. Aš nekomentuosiu nieko, nes mes vėluojame. Bet matote iš reakcijų, kaip buvo priimti jūsų pasisakymai. Taigi mes vėluojame ir suteiksime mūsų parlamento nariams žodį, kad jie galėtų sureaguoti į šios pasisakymus, bet prieš tai mes esame sutikę sutarti trumpai žodį dviems organizacijoms. Naujoji Europiečiai, tai yra piliečių, piliečių, piliečių organizacija ir e, British in Europe, Britai Europoje organizacija. Aš prasysiu kalbėti griežtai nedaugiau kaip po keturias minutės. Pradėsime nuo naujųjų europiečių. Samija Ačiū, aš pabandysiu kalbėti kaip galima trumpiau. Mes patikėme informaciją, kurią mes išdalinome. E, noriu pradėti nuo to, ką aš girdau vakar iš Junktinės karalystės vyriausybės, kuri teigia, kad dėrėsis dėl ES piliečių teisių po vieną. Tai mums atrodo nepriimtina. Vienas iš mūsų narių, Emmy Vanderson, profesorė yra pasakiusi, kad, kad psichoterapeutai vis labiau nerimauja dėl blogėjančios situacijos, nes ES piliečiai patiria didelį emocinį spaudimą pastaraisiais metais, nes jų gyvenimo saugumui kyla pavojus kad jie traktuojami kaip antrarūšiai piliečiai, jų streso lygmuo yra smarkiai padidėjęs. Jungtinės karalystės vyriausybė ir ES turi unikalią progą e, spręsti šią situaciją. Aš noriu pakalbėti apie tai, kas yra gerai, kas blogai ir kas gali pagerėti. Noriu padėkoti ES už jos poziciją, e, pasisakant už piliečių teisės, kurie gyvena Junktinėje karalystėje. Europos Sąjunga yra gana blogas žodis. Dažnai žmonės sako, kad Europos Sąjunga nieko nedaro jiems. Todėl milijonų Europos Sąjungos piliečių vardu, kurie, kurias atstovavome, mes norime tarti ačiū. Tačiau šiomis sąlygomis nėra jokių iš ankstinių taisyklių. Mes norime, kad Europos Sąjunga žengtų žingsnį į priekį, kad ji būtų labai drasi ir ambicinga. Mes manome, kad yra pagrindas moralinis, politinis ir teisinis e, pagrindas suteikti vieną, te, vieną, vieną pusės e, garantijas ES piliečiams. Ir mes manome, kad mūsų teis, dėl mūsų teisų nebūtų, ne, nėra ne, galima dėrėtis. E, ES piliečių teisų užtikrinimas yra iš ankstinė sąlyga bet kokiams daryboms. Todėl mes lauksime kad e, institucijos taip elgtųsi. 44 procentai ES piliečių Junktinėje karalystėje nesijaučia e, gerai. Na, o Junktinės karalystės vyriausybė nieko dėl to nedaro. Vietos lygmenių, pavyzdžiui, Londone ES piliečiai tik tai jaučiasi geriau. Trumpai noriu pateikti rekomendaciją dėl registracijos proceso gerinimą. Mums reikia iškumo dėl CSI reikalavimų. Mums atrodo nepriimtina, kad komisijos teisinė pozicija teigia, kad mūsų teisės pažeistos, mes nieko negalime padaryti ir nėra jokių galimybių padėti ES piliečiams, kad jie gautų leidimą nuolat gyventi. Mes norime, kad parlamentas darytų spaudimo komisijai, kad ji E, paaiškintų, kokia yra jos tarpinė pozicija dėl tų milijonų ES piliečių. Mes norime, kad Junktinė karalystė paprastintų sistemą ir kad būtų galima imtis veiksmų žalai atlyginti, kai netinkami sprendimai priimti. E, esame įrodymų, kad tokių problemų yra kilę. Mes norėtume, kad procesai būtų harmonizuoti, nes e, leidimas nuolat gyventi yra įgyjamas e, automatiškai nes ir jo prašyti nėra būtina. Labai trumpai e, argumentas vienašaliam pripažinimui pagristas taip pat teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, kuris numatytas Europos žmogaus teisų konvencijoje tarptautinis žmogaus teisų aspektas e, šioje diskusijoje nepakankamai panaudojamas. Turime pabrėžti, kad ES 27 valstybės narės ir jungtinės, jungtinė karalystė yra jungtinės šios konvencijos šalis ir todėl jos turi pripažinti teisę į privatų ir šeiminį gyvenimą. Kaip galim greičiau, galbūt per tą rezoliuciją, kurią minėjo Gifer Aukštat. Ačiū. Tai buvo naujieji europiečiai. Toliau Jane Golding, Britai Europoje organizacijos atstovė. Labai ačiū, dėkoju už galimybę kalbėti šios organizacijos e, vardu. Tai yra 11 Junktinės karalystės piliečių grupių asociacija. E, Junktinės karalystės piliečiai Europoje gyvena netikrumo sąlygomis, jie negali priimti sprendimo dėl savo asmeninio gyvenimo, darbinio gyvenimo. Na, labiau pažeidžiamiems tarp jų, ypač pensininkams, e, tokia įtaupa daro poveikį sveikatai. Dauguma tokių piliečių iš tikrųjų negalėjo netgi balsuoti e, Junktinės karalystės referendume. Todėl mūsų koalicija e, sveikina Europos parlamento darybinės gairės ir Europos tarybos darybinės gairės patvirtintas balandžio 29 dieną. Tai yra džiulis žingsnis į priekį, kad mes galėtume apsaugoti daugumą teisių. Taip pat e, sveikiname tas skaidrumas, kuriuo elgėsi ES. Mes esame parengę alternatyvę Baltąją knygą po to, kai buvo paskelbta Junktinės karalystės baltoji knyga vasario mėnesį. Koks yra mūsų svarbiausias tikslas? Reikia užtikrinti, kad asmenys atgalinė e, e, e, data net patirtų jokio neigiamo poveikio, kai Junktinė karalystė išstos. Čia tai liečia tiek ES, tiek Junktinės karalystės piliečius. Mes visi perskeliame į kitas ES šalis, pasikliaudami mūsų Europos pilietybės sutiktomis teisėmis. Taigi šis klausimas yra fundamentalaus teisingumo klausimas abiems e, žmonių grupėms. Mūsų nuomonė, piliečiai ir toliau turėtų teisę naudotis visomis teisėmis, kurios yra įgytos ar įgyjamos tuo, e, tuo metu, kai Junktinė karalystė buvo Europos Sąjungoje. Patvirtinti teisę gyventi e, nepakanka. Ir mes žiūrėmės, kad darybinės kryptis tai nurodo aiškiai. Pavyzdžiui, teisė gyventi Vokietijoje ir dirbti profesionaliai nieko nepadės, jeigu nebus pripažinta kvalifikacija žmogaus. Tas pats ir pensininkui ar ekonomiškai nekviam žmogui, kuris neturi teisės gauti sveikatos priežiūros paslaugų. Jeigu jis ir gali teisę gyventi toje šalyje, tai nieko jam neduoda. Kaip sakė Mišel Barnie Florencijoje praėjusią savaitėje. Mūsų tikslas tiems milijonams piliečių yra užtikrinti, kad jie galėtų gyventi toliau taip, tarsi breksito nebūtų buvę. To mes siekime taip pat. Po referendumo viskas, e, ką mes priemėme be jokių e, išaksnių sąlygų, visas tas mūsų gyvenimo pagrindas būtų, buvo ištrauktas iš mums iš pakojų. Todėl mes prašom ir jūsų E, laikytis mūsų skelbiamo principo, kad piliečiams neturi, piliečiai neturi būti paveikti atgalinė data dėl Junktinės karalystės išstojimo. Noriu pakomentuoti dar vieną ekspertų pasisakymą, Jonathan Portas pasisakymą. Aš sakyčiau, kad pilietybė nėra panacėja viskam. Kaip jau minėjau, gali būti problemų dėl abipusio profesinių kvalifikacijų, pripažinimo ir kitų dalykų, tai gali sukelti tam tikrų komplikacijų, kurių pilietybės įgyjimas neišsprendžia. Ačiū Jūsų organizacijoms. Na, o dabar parlamento nariai. Jeigu dar neparodote, kad norite kalbėti, prašom tai padaryti. Ir dabar prie Mikozas Renate Weber. Uh, yeah. Labai Ačiū, tiesą sakant, jau vėluojame. Yra 13 narių, kurie įsirašė į sąrašą. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? 14. Dabar visi pakelkite rankas, kas norėtumėte pasisakyti. Jau baigiau pildyti kalbėtojų sąrašą. Labai atsiprašau, bet neleisiu pasisakyti ilgiau kaip po dvi minutės kiekvienam iš jūsų, nes jau tikrai labai vėluojame. Sofija Intveld, pirmoji, prašom. Ačiū pirmininkė, labai ačiū visiems, visiems mūsų svečiams. Manau, kad piliečiams labai svarbu išsakyti savo nuomonę, būti išgirstiems Mane labai sukretė visos tos asmeninės istorijos, kurias aš išgirdau per pastaruosius mėnesius. Ir aš galvojau, kad e, mes manėme, kad tai yra teisinis klausimas, techninis klausimas, iš tikrųjų tai yra moralinis klausimas. Pažvelkime į viską iš kitos perspektyvos. Įsivaizduokime vidutinio didžio šalį pasaulyje, kur gyvena apie 50 milijonų žmonių. Ten žmonės neturi jokių teisų, jie bet kada gali būti deportuoti, netekti darbo, savo profesinių kvalifikacijų. Kaip mes tokią šalį vadintumėm? Geriausiu atveju Bananų Respublika, bet niekada tokia šalis negalėtų būti jungtinių tautų, Europos tarybos ir Europos Sąjungos valstybė. Tai kodėl mes e, taikstomės, kad su Europos Sąjungos piliečiais šitaip elgiamasi? mes e, per daug pradėjome gilintis į detalės, taip tai svarbu, bet mes turime nepamiršti pagrindinių dalykų. E, žmonių gyvenimų sutrikdymas yra neišvengiamas, e, bet viskas priklauso nuo mūsų ir nuo vyriausybės vadovų. Kad ir kokios būtų rengiamos rezoliucijos, žmonėms turi būti suteiktos visapusiškai kažkokios garantijos iš bet kokios vyriausybės, kad niekas nebus verčiamas po Brexit išvykti, kad to neprivers nei teisė, nei aplinkybės. Tokia garantija nėra politinis klausimas, tai yra politinės valios klausimas. Ir politiniai lyderiai gali apsispręsti būtent taip ir pasielgti. Na ir dvi baigiamosios pastabos. Dėl teisių. E, dėl jų galima dėrėtis, jas galime įtraukti į susitarimą. Džiugiuosi, kad būtent dėl to e, tuo prasidės dėrybos, džiugiuosi, kad esame puikiose rankose. Bet manau, kad reikia e, pagalvoti ir apie sarginį planą penkiems milijonams žmonių ir jų šeimoms, jeigu viskas pasisuktų neteisinga linkme. Negalime pasakyti, labai apgailestaujame, mes bandėme, bet nepavyko. Ir tikrai norėčiau, kad pavasaros atostogų, kai bus jau aiškesnė e, situacija, vėl galėtumėm grįžti prie e, šio klausimo. Europos parlamentas turėtų nuolat e, renkti tokius klausimus, kur galėtų dalyvauti 28 valstybių narių gyventojai. Ačiū už pasiūlymus. Esu tikra, kad bus surinkta ar daugiau tokių klausimų. Kai kurie šiandien nuskambėjo pasakojimai tikrai baisus. Toliau e, Richard Coward. Corbett. Ačiū. Šis klausimas parodė, jog Brexit pasiekmes yra dramatiškos piliečiams. E, jos yra žymiai dramatiškesnės negu tada, kai buvo planuojamas dar tik tais referendumas prieš vienerius metus. Man atrodo, kad e, yra vienintelė galimybė, norint užtikrinti teisės gyventojams. Ir čia turiuomenį sustabdyti Brexit. Šalis gali apsigalvoti iki pat paskutinės minutės. Ir manau, kad tie uh, iš jūsų, kas šiandien atvykote iš Junktinės karalystės, turėtumėte daryti viską, kad būtų vykdomas kampanijos Brexit sustabdymui. Bet jeigu Junktinė karalystė iš tikrųjų pasitrauks, kad ir koks būtų pasiektas susitarimas, ar tai būtų skirybų susitarimas pagal 50 straipsnį, ar atskiras susitarimas dėl piliečių teisų, pagal Europinę teisę turėtų būti suderinamas su ES veikimo sutartimi įskaitant ir pagrindinių teisų hartiją. Taigi bet koks susitarimas, kuris šių kriterijų netenkina, nesutikia garantijų piliečiams, gali būti užginčytas teisingumo teisme. Jeigu neklistu, pane Wilkinson ir kalbė apie galimybę užginčyti tokį susitarimą. Tai tikrai labai įdomi mintis. Bet jeigu būtų pasiektas ir skirybų sustarimas pagal 50 straipsnį, tokį sustarimą turėtų tvirtinti ir Europos parlamentas. Ir jeigu mes turėsime abejonių, vėlgi mes galime kreiptis į Teisingumo teismą ir paklausti, ar toks susitarimas yra suderinamas ES veikimo sutartimi ir pagrindinių teisų hartija. Mes tokią galimybę turime, mes turime apginti piliečius, tai yra mūsų pareiga. Uh, Labai ačiū. Um, I'm, I'm speaking really... Catherine Berdel. Berder. Ačiū. Aš pasisakysiu ir kolegos vardu. Jis turėjo išvykti, bet jis e, tikrai labai džiaugiasi šiuo klausimu, labai džiaugiasi, kad galėjo atvykti tiek svečių. Esu tikra, kad internetu transliacijos klausosi dar daugiau žmonių. E, Mano kolega yra labai susirūpinęs dėl Junktinės karalystės piliečių ES ir ES piliečių Junktinė karalystėje. Mes darysime viską, ką galime Europos parlamente. Mes negalime apvilti milijonų piliečių, kurie e, gali nukentėti. Mes turime pasistengti sušvelninti Brexit padarinius ir tikrai pritariu, kad mes galime pabandyti sustabdyti Brexit. Taip pat norėčiau padėkoti Gy už jo pasisakymą ir daugelį kitų svečių. Kai klausausi e, šios diskusijos, tai Aš ir piktinuosi Junktinės karalystės vyriausybė ir džiaugiuosi, kad čia atvyko pasisakyti tiek daug žmonių. Na, gi nereikia to sakyti. Yra tikrai labai daug sudėtingų klausimų, kuriuos reikės spręsti. Aš manau, kad laikas nėra mūsų sąjungininkas. Mes turime apie 18 mėnesių, bet mes turime labai kruopšiai dėrėtis, o kruopšiams daryboms reikia laiko. Mes turime uh, apmastyti ryšius tarp dviejų teisinių sistemų. Nuo to priklausys ir milijonų žmonių gyvenimas. Reikės spręsti ir kvalifikacijų klausimus. Žmonėms prireikia metų, daugelio metų joms įgyti. Viskas tikrai labai sudėtinga. UKIP sakė per referendumą, kad viskas labai paprasta, mes tiesiog galime uh, išeiti, jie turi planą. Aš norėčiau iškirsti, koks konkrečiai yra tas jų kaip planas. Taip pat esu labai nusivylusi Junktinės karalystės vyriausybę, kad ji neatsintė čia savo atstovų. Pane Mei bijo Europos teisingumo teismo. Aš tikiuosi, kad G ateityje piliečius apgins, bet dabar Junktinės karalystės vyriausybė to tikrai bijo. Ir tikrai uh, galiu pasakyti, kad kol nėra susitarta dėl visko, nėra susitarta dėl nieko. Bet mes tikrai turime kiek įmanoma greičiau susitarti dėl piliečių teisų. Gracias, presidenta. Yo voy a hablar en español esta tarde y... y me... Pane uh, eh, Besera Basterechėja. Ačiū. Uh, Aš visų pirma norėčiau padėkoti tiems ekspertams, kurie pas mus atvyko šią popietę. Ačiū asociacijoms, ačiū e, peti, peticijų autoriams. Patys pamatėme, kokie esate jūs išmintingi, kokių puikių svarių argumentų pateikėte. ir kai vyko Brexit referendumas, nebuvo pagalvota apie piliečius, apie ES pilietybę. Mes turėjome priartėti prie šio momento, kad suprastumėm, kokia žala bus padaryta ES pilietybė. Tai nebus kažkokia šalutinė žala. Žmonės laikėsi taisyklių e, ir jie negali būti priversti susimokėti už tų taisyklių pasikeitimus atgalinę datą. Visa šią popietę išgirsta informacija yra be galo naudinga. Aš noriu padėkoti irgi už tai, kad jis taip aiškiai viską įvardijo. Aš manau, kad mes galime judėti priekį. Ir daryti viską, kad mes išsaugotumėm ES piliečių teisės. Taip pat teisinė prasme labai ginčytinas toks klausimas kaip e, minimalus atlyginimas. Labai svarbu, kad nebūtų pažeidinėjamos e, žmogaus teisės. Aš tikrai jaučiu didelį solidarumą e, Junknės karalystės žmonėms. Ką rašo Britų žiniasklaida? žiniasklaida tikrai ten galima pastebėti labai apgailėtinų straipsnių. Viena vertus e, kalbama apie ES pilietybės privilegijas, bet pamirštame paminėti jau įgytas teisės. ES institucijos turi parodyti, kad mes esame vieningos ir kad mes laikysimės tokios pat pozicijos, kad nebūsime susiskaldę. Ačiū, Renata. Uh, Ačiū, Renata. Aš irgi uh, pasveikinčiau peticijų pateikėjus ir ekspertus, kai kuriuose politinėse institucijose, man atrodo, institucijose, man atrodo tikrai sulaukite geros auditorijos, iš tikrųjų labai įdomu buvo išgirsti jūsų informaciją ir aš kasdien girdžiu tokių dalykų, kurie tai labai skaudina širdį, iš tikrųjų kolegos, mums iškeltas iššūkis ir mes turime jį dermai priimti. Man atrodo, kol kas to nepadarėme. Mes turime galvoti apie piliečių teisės. Uh, dėl breksito. Ir mes turime daug geriau dirbti. Aš paraginčiau kolegos prieš pasiklystant tarptų visų detalių, nepamirškite, kad Junkinė karalystėje labai gyvos vyksta diskusijos, nes labai daug žmonių pasisako prieš breksitą. Aš esu iš Škotijos, bet yra ir kitų žmonių Junkinė karalystėje, kurie galvoja, kad realiai e, ir, ir, ir vyriausybė, ir 48 procentai, kas dalyvavo breksito referendume, pasakė, ne išstojimui. Tai, nežinau, man atrodo, nėra geras būdas savo širdį perpjauti. Aš nežinau, kokia bebūtų dinamika Junktinė karalystė, tai nėra breksitas visiškai neišvengiamas, jis kol kas ant tokio mm, kosmėlio. Ir iš tikrųjų, Pirmas klausimas, tai yra valstybių sąjunga ar tai yra tautų sąjunga? Man atrodo, būtent piliečiams nėra atstovama taip, kaip turėtų būti. Ir mes turime pakeisti iš esmės situaciją. Tai, e, aišku, piliečių teisės yra pagrindinis prioritetas ir visos vyriausybės ir, ir e, turi kažką padaryti. Tai turi būti tas didžiulis dosnumo aktas. Ir aš tikiuosi aš nežinau, iš Junktinės karalystės vyriausybės mes nepamatysime to. Nebus to raginimo to, tai imtis tokio dosnumo veiksmo, parodyti tokį, bet tai Europos parlamentas tą turi padaryti ir reikia datą nustatyti ir man atrodo tai daro didžiulį turime daryti didžiulį spaudimą Junktinės karalystės vyriausybė, kad jie pakeistų savo mąstymą, savo retoriką ir kad iš tikrųjų jie sutiktų su tuo dosnumo aktu. Aš manau, kad turime kalbėti apie principą dėl to, kad mm, bus susitarta dėl viso tik tai kaip dėl paketo, dėl visų dalykų. Priešingų atveju susitarimo nebus. Mums reikalinga politinė valia ir kol kas politinės valios mes iš valis, valstybių narių vyriausybių nematome. Tai Europos parlamentas turi garsiai labai pasisakyti to klausimu. Thank you very much, Mr. Dent. The floor is yours. Thank you. Uh, I'd like to associate myself entirely with that uh, in terms. Ačiū, mes irgi pritarėme tam dėl mūsų užmojų sustiprinimą. Aš noriu padėkoti peticijų pateikėjams už tikrai aiškius pasisakymus. Ir reikia nepamiršti, kad tas medalis turi dvi pusės ir kaip ponas Arhoštas pasakė, galbūt dar ir trečia ta pusė yra. Nežinau dėl tų metaforų, bet mes kalbame apie piliečius abiejose pusėse, e, Junktinės karalystėje karalystė ir 27 valstybėse narėse. Tai yra ES piliečiai Junktinė karalystė, Junktinės karalystės piliečiai ES. 27 valstybėse. Ir iš tikrųjų, kas tai yra, tai, tai yra moralinis klausimas, teisingumo klausimas. Mes kalbame apie žmonės, kurie yra prieimę sprendimus dėl savo viso gyvenimo, kur jie gyvens, kur jie dirbs, jie atvažiavo, įsikūrė ir iš tikrųjų jie naudosi tomis teisėmis, kurias jiems suteikė ES pilietybė. Ir daugeliu atveju be jokio tų individų sutikimo dabar viskas yra keičiama. Dešimt mėnesių yra labai daug, bet kam išgyventi su neiškumo to debesiu virš tavo galvos, kai nežinai, kas bus. Uh, ar, ar, ar tai dėl savo darbo, karjeros, mokslo ar dar kitokių priežasčių, negali sėdėti kelis mėnesius, o čia eina kalba apie dešimt mėnesių ir nežinoti, kas bus toliau. Tas netikrumas, tas neiškumas yra baisus ir mes iš daugelio girdėjome būtent, kad svarbiausia, kad piliečiai būtų išimti iš to dėrybų proceso kad nebūtų jie stumdomi pirmyn atgal. Aš žinau, yra. Manau, mes turime visų pirma susitarti, kad piliečiai svarbiausia ir todėl tas principas, kad bus susitarta dėl visko tik dėl paketo, turi būti suskanuotas dėl piliečių. Piliečiai, dėl piliečių jokių klausimų negali kilti. Tatjana Ždanuka. Tatjana Ždanuka. Yes, thank you. I want to refer to Ačiū. Noriu pakalbėti apie tas dvi peticijas ir tas problemas, kurios buvo išsakytos peticijose dėl automatinio tai es pilietybės praradimo dėl to, kad mm, prarandi valstybės narės pilietybę. Čia mūsų parlamento klaida, kad mes nepakeitėme e, situacijos. Mm, Pane Ferhofštatai, tai kalbėjote apie tai ir, ir, ir, ir peticijų pateikėjai kalbėjo apie tai, kad es pilietybė yra m, mm, papildoma prie valstybės narės pilietybės. Tačiau praktika rodo, kad ji išplaukia iš valstybės narės pilietybės, išvestinė yra. Ir reikia prisiminti, kad ten į pranešimą Klod Morajas, aišku, atsimena, tai uh, Tai tai buvo dar po plėtros tuo metu iš karto buvo ataskaita dėl pilietybės, pranešimas dėl pilietybės ir dėja mes keli, kelių balsų tik tai persvarą pralaimėjome. Paskui lybė komitete buvo mano nuomonė dėl e, pilietybės. Vėlgi pralaimėjome kitoje kadencijoje. Bėjau, kad išbūję kažkas pasakė, kad čia yra pernelik federalistiškas tekstas. Uh, Mes siūlėme būtent tai, kad ES pilietybė nebūtų tiesiog išvesta iš valstybės narės pilietybės, kad tai būtų papildomas dalykas, kurio nebūtų galima automatiškai netekti, netekus valstybės narės pilietybės. Taigi turime pasimokyti iš savo klaidų. Jūs, ponė Ferhofštatai, irgi turėjote pranešimą dėl tolesnių teisės aktų šio klausimo. Aišku, taip, sutartis, bet aš tikiuosi, kad bent jau mūsų parlamentas dabar surinks daugumą, kuri palaikys tą koncepciją, kad ES pilietybė yra papildomas dalykas prie valstybės narės pilietybės. Uh, Aš tikiuosi ir aš, kad Lybė inicijuos e, šį klausimą dėl pilietybės, kad jis bus svarstamas atmiausia ateityje. Ačiū, Tatjana. Čia tik kur ten dalin. Thank you very much, and thank you very much to all the speakers, particularly to the petitioners um, for coming to. Ačiū prelegentams, ačiū peticijų pateikėjams, jūs aiškiai papasakojate, kokie iš tikrųjų tarsi Kafkos uh, kūrinių situacija yra dabar Junktinėje karalystėje. Ir tai remia ir tai, ką mes šiaurės rytų Anglijoje nustatėme po referendumo, buvo labai plačios konsultacijos. Mm, norėjome išsiaiškinti, kodėl mūsų regione 60 procentų balsavo už pasitraukimą, tik 40 prieš. Būtent labai daug žmonių buvo mm, mm, uh, sus, susirūpinę, sunerimę dėl savo ateities, labai daug baimių buvo. Anksčiau, uh, pavyzdžiui, jaunimo uh, tarybos namai buvo vienas. Vien Newcastle'is buvo laikomas labai saugia, labai gera vieta anksčiau. Ir visi labai vėlai eidavo vakarais pasivaikščioti ir paskui po, tų, po referendumo netgi žmonės pradėjo kelti klausimus, kur galima uh, nueiti, net profesorių klausė, į, kokį, uh, į kokią lūdę saugu būtų nueiti, nes tai rodo, kad žmonės baiminasi jau gyventi Junktinėje karalystėje. Dar vienas toks konkretus dalykas. Apie tai kalbėjome peticijų komitete labai daug. Tai yra balsavimo teisės. Dauguma žmonių, kurie šiandien kalbėjo, kalbėjo būtent apie tai, kad, um, kad žmonės individualiai negalėjo balsuoti už uh, savo teises, tai yra teises, kurios, kurių jie neteks dėl šio balsavimo. Uh, Iš tikrųjų, žmonės neturėjo galimybių išsakyti savo poziciją dėl šių sprendimų ir todėl visų pirma negalvoti apie moralius dalykus, paskui tik tai apie teisinius sprendimus. Turime rasti sprendimą, kad žmonės nebegyventų baimėje ir tokiame baisiame netikrume. Thank you, Mr. Button, the floor is yours. Thank you, Madam. Hmm? Ponas Button, na, ačiū. Dauguma čia kalbėjo apie tai, ką daryti, kaip apgręžti referendumo sprendimus. Vienas iš būdų tai padaryti yra begalinės darybos. Ir kaip vienas Erufakis, plūvęs Graikijos ministras, sakęs, jis sakė, nesidarėkite su ES, jie nesidarė. Tai teisinga, bandant išstoti, panaudojus 50 straipsnį ir derantis, neteisingas kelias. Reikėjo Britų vyriausybė atšaukti 72 metų aktą ir pasakyti, kad jie išstojo ir viskas. Turiu klausimą dar porą dalykų dėl pilietybės. Renė Weber kalbėjo apie galimybę pasinaudoti įgytomis teisėmis ir e, išmokomis ES piliečiams mūsų šalyje. Ir kitų teisų ta laiko bomba buvo paminėta dėl teisingo teismo sprendimą kur sakoma, kad e, bendrėje yra nustato naują teisinę tvarką, tai yra pareigos ne tik individuoms, bet ir suteikiamos teisės, kurios tampa jų paveldo dalimi. Tai yra laiko bomba pagal Brexito darybas. Apie tai niekas nekalba Junktinėje karalystėje, vyriausybė tikrai ne. Ponas Verhofstadtas kalbėjo apie visų ekonomiškai neaktyvių ar aktyvių visų žmonių, kuris kada besilankė e, Junktinė karalystėje teisės. Jie turi teisę į sveikatos priežiūrą, švietimą ir taip toliau ir taip toliau. Na, Britanija visada buvo grinoji mokėtoja į biudžetą. 44, 43 metus iš 44 mes buvome grinėjai mokėtojai. antroje, trečioje vietoje turbūt. Dauguma ES šalių niekada nebuvo grinosios mokėtojas, jos buvo e, gavėjos. Dabar klausimas, kas turi mokėti ne už tos žmonės, kurie yra įsikūrę, juk nekalėsė, bet jau ir, ir, ir ten yra. Kas turi mokėti už tuos, kurie galbūt lankėsi Junktinė karalystėje vieną kartą ir jų įgytos teisės dar bus garantuotos visiems, kurie dar gims, e, kol mes išstosime. Mes šimtą metų iš to neišbrisime. Taigi dėl sažiningumo, ar galima tikėtis, kad, tikėtis, kad Britų mokesčių mokėtojai dar mokės už tai, nors jie jau visada mokėjo e, Europos Sąjungai. Dėl žmonių gyvenančių Europos, Sąjungo, e, Europos Sąjungoje nesažinga sakyti, kad e, išstojimo kampanija apie tai nekalbėjo. Aš toje kampanijoje dalyvau ir aš sakiau, kad tai bus sunkiausia problema išspręsti ir aš sakiau, kad mums reikia abipusio sprendimą, kad būtų išspręsti visų klausimai. ES to nebus galima gyventinti, nors Jungtinė karalystė viena turės laikytis e, kažkokio sustarimo, bet mes turėsime sužiūrėti, ar 27 kitos valstybės narės laikosi to sustarimo. Mums reikia dvi šalių sustarimų su kiekviena iš 27 šalių. Labai trumpai dėl pilietybės. Pirmininkė nutraukė, sutarėme po dvi minutės. Vieną kartą aš prašau šiek tiek laiko e, man daugiau skirti, kaip ponui Ferhofštatui nesavanoriškas pilietybės praradimas. Na, jis nėra nesavanoriškas, referendumas buvo. Atsiprašau, jūsų laikas baigėsi. Pane James. Pirminkė, nepriklausomai nuo jūsų politinių pažiūrų visiems yra Suteikiamos dvi minutės. Pone pirmininkė, ačiū. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kalbėjusiems iki šiol, ypač peticijų autoriams ir įvairių piliečių organizacijų atstovams. Ką išgirdau šiandien buvo labai sveikintina. Esu girdėjusi panašių dalykų anksčiau. Na, du svarbus dalykai buvo išsakyti per pas, paskutinės 10-15 minučių. Vienas buvo prašymas e, iš pono Danso pusės, kad klausimas, kol nesutarta dėl visko, nesutarta dėl nieko, kad tas principas būtų sustabdytas. Aš pritariu, bet turiu priminti, kad labai griežtos pozicijos laiko Europos Sąjunga. Jeigu norite paramos, jūsų prašymui jūs turite tą pritarimą. Antra, e, klausimas dėl, kas yra e, pirmiausia moraliniai principai, po to teisiniai. Na, bet ponas Verhofštandas praėjusią savaitę paskelbė griežtą poziciją, kad vienas svarbiausių šios pozicijos aspektas yra, yra teisingumo teismo priežiūra. Taigi pasirodo, kad viskas turės atsiremti į teisinius dalykus pirmiausia, o ne moralinius. E, taigi, aš galiu raštu pritarti jūsų prašymui. Noriu paprašyti, kad kitą kartą, kad kai bus tokie klausimai, kitą kartą panašia tema, kad būtų labiau subalansuotas ekspertų parinkimas. Buvo labai įdomių argumentų. Bet svarbu, kad visi dalyvaujantis klausimuose išklaus, galėtų išgirsti abi pusės ir suprastų, kokios yra problemos. Atsiprašau, aš nieko nenutraukinėjau, prašau manęs man netrukdyti. Aš tiesiog noriu pastebėti, kad ne pirmą kartą, kai klausimuose ar komiteto posėdžiuose e, yra tam tikras šališkas ekspertų parinkimas. Bet ačiū, ponė pirmininkė, už šią popietę. Ponas Bonė. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti mm, už šio klausimo suorganizavimą. Manau, kad turime tęsti tokį darbą, nes mums labai svarbu, mums, Europos parlamento nariams svarbu pasikalbėti su organizacijų atstovais, universiteto atstovais, kitais žmonėmis iš Junktinės karalystės šiais klausimais. Ypač noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie, kurie pristatė savo asmeninius paliudimus. Aš matau tris pamokas, kurias duoda šis e, klausimas. Pirmiausia, manau, kad svarbu suprasti, ką reiškia Europos pilietybė. Ir šią progą, manau, pradėsime geriau suprasti, ką iš tikrųjų reiškia Europos pilietybė. Antra, nekalbame apie e, darbuotojus, profesionalus, kalbame, nekalbame apie valias, kalbame apie žmonės. Manau, kad kai kuriems žmonėms dar iki breksito, iki paramos breksitui turėjo būti aišku, kokios bus moralinės pasakmes už žmonės. Ir trečia, jeigu suprantame tą ryšį su pro, žmonių problemomis, verslo klausimais, teisėkuros klausimais. Ta, turime iš Europos parlamento reaguoti pozityviai. Turime dirbti su piliečių teisėmis užimtumo lybė komitetuose kartu kai kuriuose komitetuose. Ne atskirai svartyti tos klausimus, bet holistiškai juos e, aptarti ir remti mūsų piliečius, kurie gyvena Junktinė karalystėje. Aš tai esu Lenkas, Lenkų yra labai daug Junktinė karalystėje. Ir padėti ir Junktinės karalystės piliečiams, kad jie galėtų e, naudotis pagrindinėmis teisėmis. Nes tikrai 21 amžiaus pradžioje visi turi tokią teisę. Labai ačiū. Jane Lambert. Noriu padėkoti, aš taip pat noriu pridėti savo balsą prie tų, kurie dėkoja šio, šių klausimų dalyviams. Manau, kad išgirdome labai aiškių ir jaudinančių paliūdėjimą apie tikrovę. Vienas iš dalykų, kurį daug dažnai girdime Junktinė karalystėje, yra tai, kad joks nesusti, jokio nesustarimo yra geriau negu blogas sustarimas. Iš to, ką girdėjome šiandien, akivaizdu, kad jeigu manai, kad pasaulio prekybos organizacija E, tarifą ir kas nors yra svarbiau. Ne, žmonės yra svarbiau žmonių gyvenimai, kurių gyvenimas tarsi sustojęs. Tačiau galvojant apie teisę apsaugimą, turime pripažinti, kad klimatas yra sudėtingas Junktinėje karalystėje. Mano nuomonė, ministrė pirmininkė yra apsėsta migracijos skaičių ir ji nėra vienintelė. Konkuruojama dėl e, rinkimų dabar. O Junktinė karalystė nėra vienintelė valstybė narė, kur tai yra problema. Reikia pripažinti visą tai ir mūsų parlamentui, nes yra puikių tyrimų, e, kurios liko lybė komitetas, kad įvairiose šalise yra problemų e, pilietybės klausimais, kurias reikia spręsti. Taip pat aš manau, kad reikėtų parengti seminarą nariams apie tai, kaip socialinės apsaugos teisės e, veikia tarptautiniu mastu. Turiu klausimą visgi, kaip valdyti šį perėjimą, jeigu žmonės dirba šiuo metu, jeigu jie perskelia į kurią nors valstybę narę, ir iš ES piliečių tampa trečiosios šalies piliečių, kaip tas procesas bus vykdomas. Ir dar, ką ekspertai mano, ar Junktinės karalystės nacionalinės vyriausybės turi kažkokią poziciją dėl visapusiškos sveikatos priežiūros apsaug, e, draudimo. <clears throat> Ačiū, Džin. Barbara Spinelė. Ma ascoltando. Ačiū. Klausiausi be galo įdomių pasisakymų, ypač iš petičiautorių pusės ir galvojau apie atsakomybę, apie kurią nebuvo kalbėta Brexit referendumo kampanijos metu. Kam turėtų tekti atsakomybę, tai yra e, Junktinės karalystės valdžiai kuri melavo apie galimybę išsaugoti e, piliečių teisės. Tai yra e, labai sunku, galbūt praktiškai net ir neįmanoma, bet ir mums tenka atsakomybė, turiuomenį ES institucijas. E, mes turėjome kampanijos metu, rinkiminės kampanijos metu turėjome pabrėžti, koks pavojus kyla uh, E, šaliai, kuri nebeturės laikytis pagrindinių teisių hartijos, žmogaus teisių. Dabar panašu, kad verkiame dėl išlieto pieno. Kalbant apie piliečių civilinės teisės, tai šis klausimas turėjo būti keltas nuo pat pradžių, nes e, buvo pernelik didelė baimė jungtinėje karalystėje. Uh, dėl ES. Taip pat UKIP skleidė ir ksenofobinės nuotaikas. Pritariu tam, kad neteisinga sakyti, kad nesusitarta dėl nieko, kol nesusitarta dėl visko. Yra būtina susitarti iš karto dėl piliečių teisių. Ir čia visiškai pritariu e, Giefer Hofstadt pasiūlymui. Yra būtina pasirinkti e, e, rezoliuciją apie teisės ir naudodamiesi tą e, rezoliuciją galėtumėm daryti spaudimą. Junktinės karalystės piliečiai, kurie yra įsibaiminę, įsibaiminę kad jų Dabar Junktinės karalystės piliečiai yra tiesiog yra įsibaiminę, kad mes jų nematome ir negirdime, kad nesuvokiame, koks jiems pavojus kyla. Monika Holmeier. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau pasakyti štai, kad tikrai labai apgailestauju, kad prieš Brexit referendumą žiniasklaidoje buvo labai mažai svarių argumentų. Tikrai e, spūdoje buvo begalės nesąmonių. E, apie Europos Sąjungą. Na, o dabar po to, kai jau įvyko referendumas, dabar sėdime čia ir kalbame apie padarytą žalą. Aš e, nepritariu e, Junknės karalystės sprendimui, bet ir kaip ponas Batten, uh, pasakė, taip pat ir e, Vokietija daug sumoka į ES biudžetą, bet mes iš ES gauname labai daug ir naudos. Kaip ir jungtinė karalystė, neįmanoma vien tik tais imti ir nieko neduoti, negalime čia rankiotis pačių skaniausių kasnelių. Mes esame e, bendruomenė ir turime prisimti abipusę atsakomybę. Buvo sakyta ar tai, kiek e, piliečių e, jau e, buvo žaidinėjami, bet jeigu Junktinė karalystė nebūtų įstojusi į ES, jinai būtų patyrusi dar daugiau sunkumų. Mes turime elgtis sąžiningai. Dabar mes turime ieškoti tinkamų sprendimų. Ir aš dar noriu pasisaky, pasakyti, kad ne Europos Sąjunga siekia, jog Junktinė karalystė uh, staigiai pasitrauktų, kad tai būtų uh, uh, visapusiškas atsiskirimas. Ne mes to prašėme, ne mes to norėjome. Na ir jeigu kažkas mums trenkia per veidą, tai uh, Gal mes ir netrenksime atgal, bet ateityje elgsimės atsargiau. Europos Sąjunga taip elgesi, ko gero, uh, Mes visi norėtumėm konstruktyviai dėrėtis, bet suskaniausių kasnelių rankiojimasis tikrai nepasiteisins. Tikrai tam nepritarsime. Labai ačiū. Turiu keletą trumpų pastebėjimų. Tikrai apgailestauju dėl to, kad išėjo kolegos Beten ir James. Uh, Jie tiesiog metė mus akmenį ir pabėgo, bet tai tikrai nėra e, e puikiai dialogo ar dėrybinio proceso pradžia. Antra, manau, kad e, tikrai esame visi labai dėkingi mūsų ekspertams, peticijų autoriams už tai, kad jie papasakoja, kokia yra padėtis. Jie nėra šališki, jie papasakoja apie realybę, su kuria mums teks susidurti. Uh, ko gero visi sutarėme, kad svarbiausias dalykas yra apsaugoti žmonės. Ne vien tik tais ES piliečius, kurie gyvena Junktinėje karalystėje, bet ir Junktinės karalystės piliečius, kurie gyvena ES. Tai nėra šališkumas, tai yra reali padėtis. Vienas dalykas mane sukretė. Mes kalbame apie sienas. Dažniausiai turime meni tikras sienas, bet e, kokios yra politinės sienos, kokios yra teisinės sienos, kokia yra politinė realybė. Aš dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams tokia pačia eilės tvarka, kaip ir anksčiau. Visų pirma, Giferhofstadt. Ačiū labai trumpai. Kokią pamoką šiandien išmokau? Ji beje tik patvirtino tai, ką aš maščiau. Svarbiausia piliečiai, reikia nedelsiant pradėti dėrybas, reikia stengtis pasiekti susitarimą. Vėliau tą susitarimą reikia paskelbti, tam, kad dinktų neiškumas. Na, o paskui e, būtų galima dėrėtis dėl pasitraukimo susitarimo. Nereikia laukti poros metų susitarus e, dėl e, skyriaus apie piliečių teisės. Manau, kad tai galėtų padėti išspręsti šią problemą ir e, piliečiams iš karto viskas būtų aiškiau. Tai buvo mano pirmoji pamoka, dabar antroji. ko gero būtų naudinga e, parengti e, šią rezoliuciją su įvairiais komitetais ir pirmininkų sueiga iki rugsėjo pradžios. Mes kol kas dar nežinome, kokiu politiniu elementu reikėtų įtraukti tą rezoliuciją. Gal nebus būtina kartoti to, kas buvo ankstesnėje rezoliucijoje, netoks turėtų būti mūsų tikslas. nereikia daryti bereikalingo spaudimo dėl tų elementų, kurie turėtų būti traukti į galutinį susitarimą. Galbūt tokią rezoliuciją galėtumėm turėti rūpiučio pabaigoje, rugsėjo pradžioje. Mes turime apie tai ir pagalvoti. Na ir galiausiai turiu pasiūlymą dėl Europos parlamento rezoliucijos 27 punktą. Aš tą pasiūlymą esu išsiuntęs komisariai Jūrovai, taip pat ir tarybai. Turime viską išanalizuoti ir įvertinti teisinės, egzistuojančias teisinės galimybės. Iš kai kurių pasisakymų šią popietę. Atrodo, kad turime tikrai labai daug galimybių kažką nuveikti šią srityje. Manau, kad gal Lybė komitetas per ateinančius e, mėnesius irgi galėtų spręsti šį klausimą. Uh, Ačiū dabar prelegentam žodis, neilgiau kaip e, po dvi minutės. Prašau, Danskoj. Well, we like thank, uh... Norėtumėm padėkoti e, visiems už galimybę pristatyti e, tai, kas mums aktualu. Mes labai sveikiname tai, kas šiandien buvo pasakyta, tai suteikia mums vilties. Mes lauksime tos rezoliucijos, kuri, tikimės, bus priimta jau galima greičiau, gal rudens pradžioje. Norėčiau priminti visoms darybinėms pusėms ir, ir ir mūsų įtraukti kiek įmanoma, kad mes galėtumėm būti mm, dialogo viena iš šalių. Tai turi būti dialogas iš tikrųjų, o ne vienpusis kalbėjimas. Ačiū. Už jūsų indėlį diskusijas. Panas Erfil, prašom. Again, I'd like to thank you very much uh, for this. Noriu padėkoti Jums už šias diskusijas ir dėl to, ką panas Išiki pasakė, na, man atrodo, kad visą tai rodo, kad yra tiek dar daug klausimų, kurias reikia išspręsti. Ir kai nekalba apie 4,2 milijono, jau dabar neregistruojami tie mm, es piliečiai, kurie uh, tu, tu, turi. Tu, turėtų teises Junktinė karalystėje ir, ir jų šeimos irgi praras teises. Ir be to tie e, žmonės, kurie galbūt norėtų pasinaudoti sutarčių suteikiamomis teisėmis, tie neregistruojami ir tie, kas norėtų, e, kad ir dėl laikin, laikino buvimo irgi. Tai yra didžiulis praradimas visus jos reikėtų dar priskaičiuoti prie tų 4,2 milijonų. Tai aš tikiuosi, kad dėrybose bus atsižvelgta į visas tas grupės, kad apie visas tas grupės piliečių bus kalbama. Tai būtent ES piliečių netimamos teisės, tai yra puikiai mintis. Ir jeigu kažkas iš tikrųjų, jeigu galvojame, kaip sustabdyti tą visą beprotybę ir tai ir dėl verslo, pavyzdžiui, kad reikėtų ilgo laiko, kad būtų galima kažkaip apsiprastais dalykais, tai irgi rodo, kokia tai yra baisi beprotybė. Gali būti, kad dar daug, daug metų reikės. Uh, paskui at, atpainioti visą tai, kas, kas padaryta. Bet dėl šeimų, pavyzdžiui, ką at, at, atpainiosi, pavyzdžiui, buvo įsipareigojimai, vaikai į mokyklas turėti, seneliais turi būti pasirūpinti ir taip toliau. Tu šeimas galbūt nebegalės jau nieko padaryti, nebegalės atgal visko atsukti. Ačiū. Pas Jeffrey. Uh, thank you very much. Um, I, I have. Labai ačiū. Tikrai labai daug galingų argumentų buvo išsakyti, laiko mažai, bet aš turėčiau tokių vilčių trijų dėl pro, darybų proceso, aišku, jis bus sudėtingas. Pirmoji viltis, kad tos darybos būtų paremtos o, faktais, įrodymais. Tiek, kiek įmanoma, aišku, tokiame politinėme procese Antras dalykas, tikiuosi, kad bus pragmatiškai dirbama, galvojant apie bendrus interesus, būtent tai yra bendri interesai. Nedaug kas norėtų atsidurti tokioje situacijoje, bet iš tikrųjų bendras interesas yra dirbti pragmatiškai. Trečias dalykas, ko labai reikia pasimokyti iš tų paliudijimų, kuriuos mes šiandien girdėjome. Tikėkime, kad dėrybos išliks humaniškos ir kad bus turime omenyje, kad ir kokie būtų didžiuliai ekonominiai, strateginiai paskaičiavimai, kas be būtų dėrybininkų galvose, būtų nepamiršta, kad eina kalba apie žmonės, jų gyvenimus, jų gyvenimo galimybės. Taigi pragmatizmo ir humaniškumo, tik to mums tai reikia. Yes, Miss Anslow Call, please. Thank you. Anslow Call. Ačiū, aš tik norėjau pasakyti, kad manau, lengva, ypač kai tokios vyksta diskusijos pabrėžti, kokie yra skirtumai, kokios yra problemos. Iš tikrųjų, manau, daug svarbiau yra atsiminti, kad kas yra esminis dalykas, kad visi nori, jog ši situacija būtų išspręsta. Man atrodo, visi pripažįsta, kaip, koks svarbus yra tas klausimas, kaip svarbu susitarti kaip galima greičiau. Aš manau, kad jeigu kai kurios klausimus mm, panaikintum, tai tikrai būtų labai naudinga ir būtų galima judėti reikiamą kryptimį. Aš galvoju, kad bus ir surastas e, pozityvus varėja sprendimas abiems pusėm. Um, I agree with what, uh, um, what... Simportas. Sutinku paremta informacija, pragmatizmas, humaniškumas, taip, reikia, aišku, politinio konsensuso, nežiūrint viso spektro nuomonių, iš to ypač, ką mes girdėjome Junktinėje karalystėje ir tarp 27 ES valstybių darių, kad būtų galima tikrai išmintingai išspręsti tą klausimą. Norėčiau pasakyti, kad nežiūrint to, ką, kas buvo pasakyta, Aš nepalaikau kokios tai pusės už tai, kad pasitraukti, už tai, kad pasirinkti. Aš tiesiog analizavau situaciją, kokia jie yra dabar visiškai nešališkai. Ir aš noriu pasakyti, kad jei breksitas įvyks, na, tai, tai atrodo labiausiai tikėtinas variantas, nežiūrint to, ką kai kas sako. Uh, Tai reiškia, kad pasikeis es piliečių statusas Junktinėje karalystėje ir Junktinės karalystės piliečių statusas ES valstybės dalėse ir potencialiai visų mūsų statusas kažkiek pasikeis, mums tai patinka ar nepatinka, mūsų darbas yra užtikrinti, kad būtų išmintingiausiai, pragmatiškiausiai, žmoniškiausiai išspręstas tas klausimas. Ir čia aš sakyčiau, taip, klausimas toks, ką parlamentas galėtų padaryti. Čia du dalykai būtų. Uh, Visų pirma, užtikrinti skaidrumą ir atvirumą, tai yra labai gerai, tai, tai, tai ne šiaip patys savaime geri dalykai, bet jie padidins tą politinį konsensusą Junktinė karalystė ir kitur išspręsti situaciją išmintingai. Kuo aiškiau kalbėsi apie tai, kokia yra situacija, kokie yra pasiūlymai, kokie klausimai turi būti išspręsti, uh, ir paskui, kuo išmintingiausius, pragmatiškiausius variantus pasiūlysi sprendimui, tai tuo daugiau bus politinio konsenso, ekonominio konsenso Junktinė karalystė ir bus galima tuomet iš tikrųjų padaryti visiems spaudimą ir spręsti viską geriausiai, išmintingiausiai. Before, ah, uh, uh, yeah. Be, before giving the floor to our two petitions. Prieš sutikiant žodį mūsų peticijų autoriams, taip pat norėčiau, kad pagalvotumėte kaip per keletą metų išardyti tai, kas buvo kuriame dešimtmečius, pone Benšau. Aš noriu tiesiog padėkoti už leidimą atvykti pas Jūs ir kad, už tai, kad paklausėte manęs. Galbūt tai šiek tiek prisidėjo prie Brexit darybų. Tiesiog noriu palinkėti visiems sėkmės. Ačiū. Pone Wilkinson. Labai ačiū už šio renginio suorganizavimą. Džiaugiuosi, kad galėjau jame dalyvauti, daug sužinojau. Man kelia nerima išgirsti tokius žodžius kaip protingas, pragmatiškas, žmogiškas, žmoniškas, siejamas su šiomis darybomis. Aš tikiuosi, kad tie žmonės, kur taip kalbėjo, yra teisūs. Ačiū Renata, ačiū visiems. Aš ne, ne dėl to braukiau ašą, kad e, nenorėjau, kad ponia Benšo kalbėtų. Ne. Noriu padėkoti visiems prelegentams e, emociškai, intelektualinė prasme viskas buvo aukščiausio standartų ir kolegos taip pat uždavė labai kokybiškus klausimus. Ir Gi ir Sofijai noriu pasakyti, kad e, šią temą pratęsime rugsėjo mėnesį. Yra e, suburta darbo grupė, taip pat noriu padėkoti jos nariams. Tai yra tarppartinis klausimas ir man didelį įspūdį padarė visų kolegų pasisakymai. Tikrai turime palaikyti ryšį ir yra daug gilių klausimų. Pane Lambert minėjo socialinę apsaugą, čia yra spragų mūsų žiniuose, taigi turime dirbti kartu ir e, laukti tos rugsėjo datos. Ir visi mūsų komitetai turėtume dirbti, turėtume tai galvoje. Kita kartą turime dar labiau sutelktai dirbti e, ir siekti